Gerbiami kolegos, pradėsime posėdį. Perėsime prie labai svarbios, labai rimtos temos. Kalbėsime apie oro transporto ateitį ir konkrečiai kalbėsime apie labai tikslų sektorių, mažų sąnaudų oro transportą. Šis sektorius susijęs yra su daugeliu sričių, šiandien jis yra susijęs su daugybė 20, 21 amžiaus iššūkių, kai kalbam apie klimato kaitos iššūkius ir CO2 išmetalų mažinimą, COP25 klausimai, skaitmeninimo, konkurencimo klausimai, visi jie yra svarbus. Taip pat saugumo reikalai užima ne paskutinę vietą, saugumo ir saugos reikalai. Ir turime nepamiršti taip pat darbo sąlygų gerinimo klausimų ir keleivių gerovės. Nuo tada, kai buvo sukurta bendra aviacijos rinka 92 metais, e, žemų, mažų sanodorų bendrovės pasinaudojo labiau negu kiti sektoriai atsiradusiomis galimybėmis dėl to bendro Europos projekto ir dėl mažų sąnaudorų bendrovių, kai kas mano, kad Europoje keliauti tapo lengviau ir sakoma, kad kelionės demokratizavosi. E, visi galime keliauti iš taško A į tašką B, bet e, praėjo nemažai metų nuo tada, nuo 92-ųjų. Ir matome, kad mažų sąnaudų oro transporto sektorius silpsta dėl to, kad reikia vis daugiau kapitalo ir nedidelės maržos yra e, pelno gaudamo šiame sektoriuje, o iššūkiai svarbus, dideli. Taigi, tvaraus vystimosi klausimai tampa e, vis svarbesni, konkurencingumo klausimai vis labiau aktualesni. Taigi, svarbus yra daugelis dalykų svarbi yra rizika, kurią patiria šis sektorius. Būtent dėl to mes norime surenkti šį, šį klausimą, e, kad žinotume daugiau informacijos apie šį sektorių, kad žinotume, kaip šios mažų sąnaudų oro bendrovės rengiasi atremti tuos iššūkius. Sveikinu mūsų ekspertus, tad norėčiau juos iš karto ir pristatyti ekspertai, kurie lankosi pas mus. Pirmiausia yra ponas Mačiukrasa. Sveikiname jūs atvykusi. E, jūs esate Ryanair vienas iš vadovų, ačiū, kad atvykose, atvykote. Frank Bauer yra finansų direktorius ir Eurowings administracijos vadovas. Sveikiname ir jūs mūsų komitete, Jose Luis Arno. Sveikiname atvykusi į mūsų komitetą. Jūs esate Ana e, valdybos narys ir e, Lisabonos turizmo sektoriaus vicepirmininkas. O Ana Petresku taip pat dalyvauja mūsų posėdyje. Jūs esate Blue Air direktorė ir taip pat ponia Livija Spera. Sveikiname atvykusi mūsų komitetą, jūs esate generalinė sekretorė Europos e, transporto sektoriaus darbuotojams atstovaujanti. Labai e, įdomu, ką mums papasakosite, įdomu, kaip galima rasti sprendimų šiam sektoriui. Laikas, kad mūsų komitetas pradėtų dirbti prie šių klausimų, kad galėtume išspręsti sėkmingai tuos iššūkius, kuriuos čia paminėjau. Laiką prižiūrėsiu labai aktyviai, kad niekas neviršytų jo. Jums visiems yra skirtos šešios minutės kiekvienam. Ir per šešias minutės tikrai daug ką galima suspėti pasakyti. Deputatams leidžiama kalbėti minutę dažniausiai, o jums šešis kart daugiau laiko numatyta. Paskui, jeigu to laiko neviršysim, galės įvykti diskusija su Europos parlamento nariais, nes aš esu tikra, kad visi kolegos norės daug ko paklausti. Kolegos, paskubėkite užsirašyti kalbėtojų sąraše. Pradėkime nuo jūsų, ponė Krasa. Jūs esate Ryanair viešųjų reikalų vadovas. Žodis jums ir ačiū, kad atvykote. Thank you, Miss Chairwoman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmi transporto komiteto nariai. Dėkoju už tai, kad RAN atstovas atstovus pakvietė mus. Mikro Ryly ketino pasisakyti generalinis direktorius, tačiau dėje dėl kitų įsipareigojimus negaliu atvykti, tačiau džiugu, kad galiu atvykti aš ir pakalbėti apie tuos aspektus, kuriuos ką tik minėjo pane pirmininkė. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį tai, kaip Europos aviacijos rinka atrodė prieš 30 metų. Na, Ir tuo metu e, buvo nedidelis monopolinę padėtį turinčių avialinijų skaičius. Situacija buvo panaši Europoje ir tekdavo persisiko ne keturis įkius, kol atvykdavo į savo paskirties vietas. Be to viskas labai daug kainavo, brangus biletai. Taigi ši sistema tikrai negalėjo išsilaikyti visą laiką. Na, nu, o dabar matote, kokia yra dabartinė sistema. Šiuo metu jį susiklosti uh, E, aviacijos rinkos liberalizacijos pasakoje, kas jau buvo paminėta. Taigi tai reiškia, kad e, į rinką atėjo mažų kainų avialinijos ir to pasakoje išaugo konkurencija ir to pasakoje e, miestai, anksčiau izoliuoti regionai apjungti ir netgi ir salos, salų regionai dabar yra sujungti. Taigi nėra uh, tokių kitų transporto priemonių kaip e, Portugalijos, Airijos, Baltijos šalių, e, Ispanijos, Italijos pietų. Nėra kitų transporto priemonių, tik aviacija. Ir dabar tuo naudojasi daugelis Europos piliečių. Šių paslaugų dėka atsiranda ir darbo vietos, ir kitų paslaugų. Ir pavyzdžiui, Ryanair įdarbina 20 tūkstančių žmonių, 20 procentų yra mažiau įsivyšiuose regionuose, kur paprastai nedarbo lygis yra aukštesnis. Na ir šiuose 86 oro uostuose, kur mes e, skraidome, yra tų darbo vietų. Na ir visai neseniai mes e, leidome um, profsąjungoms teiktis, e, kurtis darbuotojų taryboms ir taip atsižvelgėme į žmonių pageidavimus, o taip pat ir piliečių pageidavimus, atsiprašau, klientų pageidavimus, o jie nori turėti pasirinkimą. Um, klientai gali pasirinkti, ar tokias e, galimybės keliauti be jokių priedų, ar su priedais, kurie kai kainuoja daugiau, 90 procentų mūsų skrydžių yra punktualūs, paprastai skrydžiai tikrai vykdo, yra labai patikimi, nėra atšaukiami. Na, yra gražinamas kompensacijos, jeigu yra kažkokių trikdžių ir mes taip pat savo darbą atliekame labai tvariai. Štai toks Ryanainas ir tikrai tarp pigių avialinijų mes esame vieni iš geriausių. Mes esame žaliausia oro linija na, ir tai reiškia, kadangi uh, daugiau vietų lėktuve mes galime per tą patį skrydį perskrinti daugiau klientų, veiksmingi skrydžiai, be to mūsų operacijos labai veiksmingos. Yra tiesioginės e, sąsajos nuo punkto iki punkto, kaip minėjo ir ponė pirmininkė, ir ne, e, atliekame transportinių uh, um, skrydžių, kurie um, yra labai žalingi klimatui ir mm, tik 66 gramai CO2 išmetama kilogramai. Mes šio požiūrį esame žaliausi Europoje. Taigi matote, kokie mūsų rezultatai rinkoje mes turime didžiausią keleivių skaičių, pagal CO2 išmetimą esame tik penktoje vietoje. Ir jeigu pažiūrėsite oro linijas prieš mus ir po mūsų, tai pamatysite, kad mes išmetame per skrydžių, išmetame tą patį CO2 kiekį, tačiau gabename daugiau uh, keleivių, o kokios yra kitos uh, oro linijos, kurių rezultatai netokie geri. Tai yra tos uh, um, oro linijos, kurios turi verslo klasę, um, eko, kur yra mažiau vietų, mažiau pervežama mm, keleivių per skrydžių ir jie taip pat atlieka transportinius skrydžius. Na ir tarkim, jeigu uh, su jų lėktuvais tektus du kartus persisti ar vieną kartą persisti su pigių skrydžių oro linijom, nereikia persisti apskritai. Uh, Dar šiek tiek sugrįžkime. Na ir jeigu Europos parlamentas uh, norėtų daugiau uh, informacijos, tai aš manau, kad um, jeigu norinti mažinti aviacijos indėlį, klimato kainą mažinti, nusitaikėte pirmiausia į transportinius skrydžius. Bet aišku, visi turi nešti savo indėlį ir gamintojai, ir aviacinio benzino, benzino gamintojai, ir jie turi parduoti komercinius kiekius, jeigu jie nori būti svarbu žaidys rinkoje, o apmokestinti aviaciją reikia pirmiausia susitelkti į tai, kad e, e, būtų dėgiami veiksmingesni veikimo būdai ekologiškas kūras. Na ir tiesą sakant, jeigu yra apmokestinamos pigių skrydžių kampanijos, tai tiesą sakant, tik sumažiname e, piliečių galimybę patogiai keliauti. Ir, Be to mes visą Europą ištikriname tvarų užimtumą ir pigų skrydžiai yra tvariausi ekologiniu požiūriu, nes e, jiems tai reikia sėsti iš vienos vietos kristi kitą be persidimo. Ačiū už pasisakymą, kad laikėtės nustatyto laiko. Dabar žodis panai Frank Bowers. Yra, jis yra Eurowings valdybos narys, finansų direktorius. Šešiom minutėm žodis ir jums dabar. trumpi skrydžiai turėtų būti uždrausti. Labai daug per praėjusius mėnesius apie tai buvo kalbama. Aš tiesą sakant, e, tiksliau man pasisekė, nes štai dabar iš Limburgo, Vokietijoje atvažiavau traukiniu ir vėliau persėdau ant e, dviračio. Tačiau ne visiems taip pasisekė, kad galėtų tarp sostinių važinėti traukiniais. Todėl aš nesutikčiau su tuo ir tikrai trumpi skrydžiai neturėtų būti uždrausti. Gerbiami parlamento nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane pasisakyti šiandien. Džiaugiuosi galėdamas tai padaryti. Kiekvieną dieną mes pervežame keleivius e, veiksmingai tai darome ir prisidedame prie ES augimo. Turėtume tuo didžiuotis. Štai pavyzdžiui, ateityje iš Lisabonos į Budapeštą, iš Atenų į Oslą, iš Kielno, iš Madrido, e, greičiausiai keleiviai rinksis lėktuvus. Todėl aviacijos e, sektorius turi subalansuoti pagrindinių subjektų interesus - keleiviais, akcininkai, e, klimato aktyvistai. Šiandien mes Aišku, e, laikomės visų darbo teisės nuostatų, taip pat ir pigių skrydžių srityje. E, praeitį, mes jau dėjome praeitie visas pastangas tam, kad sumažintume sunaudojimo kūro kiekį bei e, taip pat triukšmo lygį ir taip ir darysime toliau. Tam, kad tai būtų padaryta, mes ir toliau investuosime į lėktuvus. Esame milijardus E, numatę investuoti į naujus lėktuvus. Štai pavyzdžiui, mūsų naujasis A320 Neo ir A321 Neo išmeta 22 procentais mažiau CO2 ir yra 50 procentų e, mažiau e, triukšmo kelia. Ir štai pavyzdžiui, A321 Neo e, kaina yra maždaug 115 milijonų eurų. Ir dabar, jeigu bus e, apribota galimybė iš mokesčių apmokestinamų paslaugų surinkti lėšas, tai e, įmonės nebeturės galimybę investuoti į naujus lėktuvus. Antra priemonė - bendro Europos dangaus įgyvendinimas. Aš negaliu patikėti, kad e, klimato sąskaita dabar uh, yra toks e, projektas svarbus vilkinamas. Mes e, turime e, suvokti, kad maždaug 10 procentų daugiau taršalų yra išmetama dėl nesugebėjimo įgyvendinti. Nuo praeito amžiaus pabaigos yra kalbama apie apie tą bendrą Europos dangų ir aš džiaugiuosi ir norėčiau padėkoti visiems tiem, kurie apie tai šiandien kalba. Tačiau mes turime kaip įmanoma greičiau e, apčiopiamų rezultatų pasiekti šioje srityje. Trečiasis dalykas - alternatyvūs degalai. Aš esu įsitikinęs, kad per mano karjerą aviacijos uh, sektoriuje uh, nematysiu jokių naujų e, kūro rūšių, sugebė, kurių dėka sugebėtume 150 keleivių pervežti. Ir ko gero taip greitai naujų e, lėktuvų nepavyks pagaminti, naujoviškų tiksliau lėktuvų dabar e, yra 90-metyje daugiausia pagaminti lėktuvai ir technologijos tiksliau pagamintos. E, mes turime pasirinkti tokį kurą, kuris e, iš atmosferos sunaudotų tiek pat CO2, kiek jo išmeta. Technologijos egzistuoja ir čia jau net ne mokslinių tyrimų klausimas, o e, reikia tiesiog pramoninių lygių tas ambicijas įgyvendinti. Aviacijai reikalingas tas postumis koks kad buvo, pavyzdžiui, ličio baterijoms Elono Masko padarytas postumis. Toliau, keleiviai. Keleiviai <clears throat> dabar gali tikėtis e, kompensacijų problemų atveju pagal ES nuostatas ir tai yra gerai. Tačiau štai pavyzdžiui 2018 metais daugiau nei 200 milijonų eurų buvo kompensacijoms mokėta už viešbučius vien tik tai 60 e, milijonų eurų vien už tik tai e, kompensacijas už bilietus. Na, o Small Planet, pavyzdžiui, turėjo e, bankrutuoti dėl tokių priemonių, todėl mes pasisakytume už peržiūrą tokių teisės aktų. Taigi, Mums reikia modernizuoti savo e, lėktuvų bazę tam, kad sumažintume CO2 išmetamo lygį, bet kartu reikėtų ir paskatų tam. Na, o keleivių teisų reforma turi e, pasverti tiek kaštus industrijai, tiek e, keleivių teisų gynimą. Na, o aviacija net, aviacijos rytyje neturėtų būti uždrausti trumpi skrydžiai ateityje, nes keleiviai turi teisę turėti susisiekimą. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar žodis ponui Jose Luis Arno šešiom minutėm irgi. Prašau. Much, uh, um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu keletą skaidrių, kurias norėčiau parodyti. skaidrės ir angliškai, bet aš pereisiu prie savo gimtosios kalbos, prie portugalų. Mažų sąnaudų oro bendrovės atnešė labai pozityvų indėlį demokratizuojant turizmą. Mažų sąnaudų oro bendrovės E, paskatino keliauti turistus į tas vietas, kur seniau jie nebūtų galėję nuvykti. ES vidaus rinkai tai buvo svarbu, nes buvo susijungti, buvo sujungtos tarpusavį nedidelės bendruomenės. Tas mažų sąnaudų e, oro bendrovių teikiamas naudingumas neapsiriboja tik šiaip kelionėmis E, studentai, šiaip žmonės, e, įvairūs keliautojai galėjo pasinaudoti tuo, kas siūlo mažų sąnaudų bendrovės ir ką jiems atnešė tarpusavio šių bendrovių konkurencija. 90 procentų keleivių, turistų į vairias periferinės vietas vyksta lėktuvu. Portugalija yra ta šalis, kur yra labiausiai vakarus Europoje – Žemų sąnaudų bendrovės leido e, viena vertus vystyti turizmą, tačiau kita vertus tradicinės oro bendrovės taip pat ir toliau augo. Visa tai paskatino didesnį skrydžių skaičių. E, ir ypač padidėjo tų žemų sąnaudų oro bendrovių skrydžių skaičius. E, taikome modernų modelį, kai bandoma suderinti privačius ir visuomenės interesus, atskirų regionų ir žmonių interesus. Tai yra paprastas labai modelis ir nesunkiai prognozuojamas. Tradicinio modelio e, pakeitimai įvyko buvo stengiamas remtis pajamomis, efektyvumo didinimu, naudojamasi buvo infrastruktūra efektyviau ir daromos investicijos. Taigi e, rinkoje nebuvo sunku rasti vietą šioms bendrovėms. Teikiamos paskatos leido toms bendrovėms sparčiau vystytis. Tai paskatino taip pat ir oro uostų plėtrą. Labai svarbi yra kelionės kaina kiekvienam keleiviui. Skaitmeninių sprendimų naudojimas taip pat leidžia sumažinti sąnaudas. Tačiau čia norėčiau kalbėti ne tik apie Lisboną, Lisaboną, pavyzdžiui, Porto mieste. Taip pat e, išaugo skrydžių skaičius arba Faro mieste taip pat. Azorų salos taip pat e, tapo lengviau pasiekiamos. Žemų sąnaudų bendrovių skrydžiai sudaro 26,7 procentų BVP Turizmas sudaro 14 procentų sukurtų darbo vietų turizmo sektoriuje. Turizmo vystimasis tapo įmanomas tik dėl to, kad atsirado tų žemų sąnaudų oro bendrovių. Be abejo, reikia mažinti CO2 iš metalų kiekį, tai yra vienas iš tikslų kurie, kuriuos kelia savo Portugalijos oro uostai. Taigi, imtasi finansinių įsipareigojimų, tokių, kad oro bendrovės galėtų įsigyti modernesnius ir mažiau teršiančius lėktuvus. Regionų žmonių judumas yra svarbus dalykas. Visos suinteresuotos pusės turi turėti galimybę pasinaudoti šią rinką kartu laikantis aplinkosaugos tikslų. Naujos technologijos vaidina lemiamą vaidmenį efektyvumo srityje. O kai dėl sąnaudų sumažinimo, vėlgi tai svarbu ir oro uostams ir pačioms oro betrovėms. Būtina, kad sąnaudos būtų efektyvesnės. E, skrydžių skaičius auga nuolatos. Bilietai vis dažniau perkami internetu. Turizmo agentūros turi persitvarkyti. Žemų sąnaudų bendrovės imasi teikti tai, kas būdavo vadinama E, nuomos paslaugomis. Aišku, yra tam tikrų apribojimų. Pavyzdžiui, skrydžių laikas e, nėra toks, kokio visada norisi. Didesnė pasirinkimo galimybė turi tradicinės oro bendrovės. Taip pat e, svarbu tinkamai užtikrinti karinės e, ir civilinės oro erdvės valdyseną. Keleiviams mokamos kompensacijos irgi yra svarbus klausimas. Tos kompensacijos gali kartais brangiai kainuoti oro bendrovėms. Žemų sąnaudų oro bendrovės labai pozityviai paveikė turizmą ir judumą Portugalijoje. Kokiegi iškyla iššūkiai? Tai pirmiausia yra tvarumo, aplinkosaugos tvarumo iššūkis. Čia reikės ieškoti naujų technologinių sprendimų, ne pakenkiant teisės į judumą, kurią suteikia mūsų bendrovės žmonėms. Tai svarbu ekonominiai ir socialiniai sąnaudai. Ačiū. Pirmininkė dėkoju. O dabar žodis poniai Oana Petresku. Šešios minutės. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir parlamento nariams. Tikrai didelė garbė šiandieną pas jūs E, kalbėtis apie mažų skrydžių e, aviacijos ateitį Europoje. Prieš 30 metų žmonėms mano šalyje nebuvo galima keliauti. Prieš 20 metų Rumunijoje mano šalyje jie savo negalėjo leisti keliauti. 99 e, metais mažiau nei 5 procentai gyventojų galėjo keliauti arba dirbti užsienyje. Ir tik maždaug prieš 10 metų po to, kai jau prasidėjo Europinis projektas ir pigių skrydžių kampanijos atėjo Rumunija, mes pradėjome pilnai naudotis kelionių galimybėmis. Ir dabar daugiau nei 20 procentų rumunų dirba užsienyje, daugiau nei 50 procentų rumunų keliauja į užsienį. Taigi mūsų šaliai tai rimti skaičiai ir e, tikrai pažangu. Tai rodo. Ir visą tai prasidėjo po to, kai Rumunija nu, atėjo Europos Sąjunga. E, taip, Blue Air yra maža oro linija, įsisteigusi Rumunijoje ir ji, e, jos keleivių skaičiai yra apie 5 milijonai gyventojų ir e, daugiau nei 1500 darbuotojų. Mes esame įsitikinę, kad e, užtikrindami įperkamas kelionės lėktuvais mes prisidedame prie demokratijos, ūkio augimo, gerovės ir e, prie atvirumo, ypač mūsų šalyje. Taigi, būtent pigios e, kelionės išvaduoja žmonės iš geografijos varžų, kaip žinia, Rumunija apsupta Karpatų kalnų ir todėl nelengva iš vieno regiono vykti į kitą, tarkim, iš Moldavijos į Transilvaniją ir atvirkščiai, ir į pietus. Taigi mums e, gyvybiškai e, svarbus aviacijos sektorius, bandant įveikti atotrukį tarp skirtingų regionų bei e, istorinę susiskalimą įveikiant. Mes esame įsitikinę, e, kad tas pats, pats pasakytina apie visą Europą ir manome, kad būtent tokiais laikais kaip kad dabar, kai itin daug migrantų, kai vis labiau išriškėja kultūriniai skirtumai, keliaudami žmonės pradeda geriau vieni kitus suprasti, gali užmėgsti tiesioginius ryšius, užtikrinti integraciją ir tiesiog tai gilina tarpusavį supratimą. Be to, manome, kad aviacijos dėka atsiveria naujų galimybių naujai europiečių kartai, kurie geriau supranta europinės vertybės, yra tolerantiškesni. Taigi, mūsų manimu, Viskas susiveda į demokratiją ir taiką. Esame įsitikinę, kad įperkamos kelionės lėktuvais atveria galimybių ir ekonominiai gerobiai. Pone pirmininkė, jūs minėjote, jog pigios eurolinijų kampanijos pasinaudo Europos projektų, o aš turiu pasakyti, kad mes pigios pigių skrydžių kompanijos esame labai patikimas ekonominis partneris, nes aviacijos sektorius skatina darbuotojų judumu, O konkurencingumas priklausoma nuo judumo. Didelio masto projektams reikalingas judumas ir, ir kelionių metu galima padėti e, šeimoms išlikti vieningoms, net jeigu žmonės dirba kažkur kitur užsienyje. Na, o MVI, verslo savininkai, vadybininkai, dirbantis esami, taip pat keliauja pigių skrydžių kampanijų skrydžiais. Todėl svarbu užtikrinti daugiau investicijų, investuoti į tarp regioninės sąsajas ir Blue Air oro liniją kitais metais stengsis tai užtikrinti, nes SM, MVI yra stabilumo garantas. Didelės įmonės užtikrina ūkio augimą, tačiau mažos vietos lygio įmonės užtikrina stabilumą, kuris padeda atspirti krizėms, sąstingiui ir būtent tokiais laikais labai svarbu stiprinti MVI. O įperkamos e, kelionės, skrydžiai tai ir užtikrina. Bet to ūkio augimas neįmanomas be teritorinės sanklaudos. Ir tol, kol Europoje bus didelių atotrukio tarp skirtingų regionų, kol bus turtingų regionų ir tokių regionų, kur nebus įmanoma vaikų į mokyklą leisti, nebus galima kalbėti apie Europoje apie gerovę ir turtą. Taigi labai svarbu Um, galvojant apie Europos ateitį, sujungti tokius regionus su centriniais ir labai svarbus antriniai oro uostai, nes tai ne vien tik tais leidžia sukurti darbo vietų, bet kartu tai atveria rimtų e, galimybių užtikrinti gerovę ir klėstėjimą, jau nekalbant apie mokslinius tyrimus, naujovių dėgymą, e, švietimo srities judumą ir taip toliau. Nuo kalbant apie tvarumą šiame sektorėje, tai galiu pasakyti, jog mūsų manimu, ir bent jau čia kalba apie Rumuniją, LCC e, atveria tiesioginių tvaresnių kelionės nu, galimybių. Mes įvertiname mūsų lėktuvų Rumunijoje CO2 emisijas ir palyginame uh, su emisijų lygiu kiekvienam keleiviui. Tais atvejais, kai žmonės keliauja uh, automobiliais ir tikrai nepalyginama situacija Rumunija e, keliaujant lėktuvais 30 procentų mažiau išmetama emisijų negu keliaujant automobiliais. Be to daug kalbama apie geležinkelių transportą, investicijas, apie į šią transporto rūšį. Tai, aišku, didelės investicijos ilgalaikės, na, o e, atokiausiuose Rumunijos regionuose, norint užtikrinti geležinkelio sąsajas, reikės labai ilgalaik, ilgalaikių projektų, reikės kurti, kurti naujas e, trasas, infrastruktūrą ir tai, aišku, atsiliepia ir bioįroviai. Na, kila pavojus, kad e, taip e, kirsime kitų rūšių buveinės. Ir turime tai įvertinti kaip veiksnį, bet to paraginsiu komisiją įvertinti ir taršos aspektą ir ža, į žalę, į keliavimą reikėtų žiūrėti visapusiškai, holistiškai. E, negalima kažkokiais atskirais gabaliukais viską vertinti. Reikia viską vertinti. Ir manome, kad kelionių dėka skatinamas ūkio auginimas, atsiranda ūkio augimo galimybių. Na ir e, Tai matome Blue Air oro linijoje kiekvieną dieną. Mes stengiamės užtikrinti, kad bent jau 90 procentų vietų būtų užimtas, atnaujiname mūsų flotilę. E, taip pat e, aptarėme viską su pilotais, tam, kad būtų kontroliuojama um, kūro suvartojimas. Na ir taip pat prisimame atitinkamus e, emisijų mažinimo įsipareigojimus. Mm. Dėkoju. Na, dabar žodis poniai Livijai Sperai šešioms minutėms. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems. Dėkoju už pakvietimą. ETF atstovauja daugiau nei 5 e, milijonus darbuotojų. Iš jų didelė dalis dirba ir aviacijos sektorėje. Pirmiausia, priminsiu tai, kas buvo pasakyta apie prieinamą transportą. Be jokios abejonės, transportas kainuoja, vartotojai yra atsakingi už tai, kad transportas būtų ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai atsakingas. Vietos oro linijos, aišku, turi poveikio visam aviacijos sektoriui, tai turi poveikio ir pervežimui sausumą, bei taip pat kitoms pagal kitą verslo modelį dirbančiams oro bendrovėms demokratijos didėjimas, teisų gynimas ir pigios, pigesnės už savikaina kelionės. Turėtume tai atskirti. ETF e, ne, prieštarauja pigių oro bendrovių e, veikimui, jeigu laikomas yra teisų. Mes atstovaujame e, personalą aviacijos srityje Yra daug įvairiausių mažų sąnaudų bendrovių modelių Europoje ir kai kurios e, pigios bendrovės ir elgesi pigiai, taip sakant, su savo darbuotojais, o kitos ne. Aš džiaugiuosi, kad trans komitete yra iš skirtingų oro e, linijų atstovų dabar, kai kurie kai kurios bendrovės su profsąjungomis dirba, kitos yra dirba tiksliau su profsąjungomis tik tai, kai yra priverstos, o kitos dar bendrovės apskritai bando nusikratyti darbuotojų teisų klausimą. Dėl kolektyvinių dėrybų buvo padaryta pažangos pastaraisiais metais e, ir buvo Tai padaryta iš baimės ir nenoro kovoti su profsąjungomis. Ir atrodo, kad XIX amžiaus požiūris vis dar niekur nepradingo, nes dabar pigių bendrovių atstovai bando, pavyzdžiui, e, atsikratyti savo prievolių. Pavyzdžiui, Lenkijoje darbuotojai priversti tapti savarankiškai dirbantiais asmenimis. Jeigu jiems tai nepatinka, jie tiesiog yra iš, atleidžiami kai yra patvirtinami teisės aktai oro bendrovės, bando jos apeiti. Prisiminkime, kas įvyko Vokietijoje. Jeigu, pavyzdžiui, nepalankus teismo sprendimas priimamas toms bendrovėms, tai tada tos bendrovės išsikelia iš šalies, pavyzdžiui, Danijos, Niderlandų atvejais. Jeigu yra nustatoma teisme, kad e, pagrindinės ar būstinės vietos taisyklė turi būti taikoma, tai vėlgi e, oro bendrovės išsikrausto. Na, o kas dėl saugumo, tai matėme, kad Reuters buvo praeitą savaitę reportažas apie tai, kad e, oro bendrovių personalas netgi sirgdamas, sirgdamas ein, eina dirbti ir nes yra ribojamas biuletenių skaičius. Dabar, pavyzdžiui, Ispanijos atvejis, kai jie atsisako pardavinėti e, maistą ir gėrimus lėktuvose ir jeigu atsisakoma tai daryti, tai pavyzdžiui, buvo na, nubaudžiami darbuotojai. Europos komisija deda pastangas tam, kad pritrauktų daugiau moterų į transporto sektorių. E, pra, čia tik tai 23 procentai moterų dirba. Pirmininkė prašo kalbėti lėčiau. Kai kurios pigios bendrovės e, pasitelkia E, laikinus darbuotojus iki 90 procentų. Pone Kraza, dėje jūs. Jums turiu paprieštarauti, jūs visų tų asmenų neįdarbinate, jie yra per agentūros tarpininkės įdarbinami, tai yra nesaugios darbo vietos ir tos nesaugios darbo vietos trumpalaikiai trumpalaikės sutartys nepritraukia moterų. Ir be to ir jums irgi nepatrauklios moteris dėl motinystės atostogų. Be to, dabar yra iš, išleidžiamos daugybės e, didžiulės sumos pinigų teisininkams tam, kad būtų apeinamos e, teisės nuostatos ir kad būtų išvengta kovos su profsąjungomis. Na, o dabar, jeigu yra manančių, kad e, E, transportas turi tapti labiau prieinamu ir demokratiškesniu visiems. Aš priminsiu tik tai, kad demokratija vis dėlto egzistuoja šiaip ar taip Europoje. Na, nu, dabar pažiūrėkime į bendrą e, transporto sektoriaus e, kainą. Nepamirškime, kad yra dar ir subsidijos prisidedančios prie oro linijų plėtros. Iš profsąjungų pusės e, labai nemalonu matyti, kaip ES saugo keleivių teisės, kas yra gerai, tačiau kita vertus nededama visai pastangų tam, kad darbuotojai būtų apsaugoti. Pažiūrėkite, kas nutiko su Thomas Cook. Darbuotojai, tiksliau keleiviai buvo e, pervežti Na, o darbuotojai turėjo patys maldauti kitų oro bendrovių, kad juos už jų pačių pinigus e, pargabentų namo. Ir ES žino tuos dalykus, mes pasidalinome šią informaciją. Taip pat e, mes manome, kad siūlomos protesto akcijos pernelyg yra švelnios, tai neturės didelio poveikio sektoriui. Visų pirma, mes turime kovoti su uh, tuo, kad įdarbinami nepriklausomai savarankiškai dirbantis asmenys. To neturime toleruoti ir be to turime apriboti įdarbinimo agentūrų uh, veiklos sritį šioje srityje. Čia komisijos ekspertų grupė galbūt galėtų pasigilinti šį klausimą. Paprašysiu jūsų tada jau baigti savo pasisakymą. Tai tiek. Gerai, na o dabar turime sąrašą norinčių užduoti klausimą. Aš tiesą sakant, pati pasakysiu, kad norėjau Šiandien, na, šiandien girdėjau, kad e, oro transportas yra daug švaresnis nei geležinkelių transportas. Atsargiai reikėtų operuoti tokiais terminais. Gerbėmieji verslo atstovai, nepamirškime, kad salėje yra parlamentarų, ekspertų savo srities, taip kad bet ko sakyti irgi negalima. Na, aš čia girdėjau tokių dalykų, e, kurie mane nustebino. Na, o dabar e, klausimai iš kolegų. Ponas Marinesku, trys minutės. Jeigu norite užsirašyti dar į kalbėtojų sąrašą, tai dabar paskutinė galimybė. Dėkuoju, pirmininkė. Nenustepkite. Galbūt e, kiti laikosi kitokios nuomonės negu kad jūs. Viską reikia, aišku, sutikrinti. Gerbėmieji draugai, dėkoju už e, jūsų pristatymą. Dabar diskusijos, ko gero, pasisuks apie žaliai susitarimą, aviacijos emisijas ir jūs išgirsite daug sunkių klausimų. Aviacijai yra daromas didelis spaudimas ir ateitie bus daromas spaudimas dėl mano minėtų priežasčių. Todėl norėčiau paprašyti savo atsakymuose man ir kolegoms paaiškinti, ką jūs konkrečiai darote tam, kad sumažintumėte emisijų lygį. Ne per um, apmokestinimą, ne per kainų didinimą tam, kad mažiau žmonės keliautų, bet kokie būtų tiesioginiai sprendimai. Na, nežinau, galbūt tiesioginiai skrydžiai, um, galbūt Pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip išvengti transporto per nelik didelių emisijų tarp dviejų oro uostų, nes juk jūs neskrendate į pagrindinius oro uostus. Taigi visus šiuos aspektus gal galėtumėte aptarti. Manau, kad visiems reikalinga tokia diskusija. Kova su klimato kaita yra labai rimtas klausimas. Ir į tai irgi reikia pažiūrėti labai rimtai. Nepakanka vien tik nustatyti tikslų, nepakanka tik tai sugėdinti beskraidančių. Norėčiau paprašyti jūsų būtent į visą tai atsižvelgti, kai jūs atsakinėsite į užduotus klausimus. Dėkoju iš anksto jums už tai. Ačiū, ponia Marijas. Marinesku, dabar žodis ponui Danielson. Žodis jums. Dėkoju. Dėkoju visiems kalbėtojams už pasisakymus. Labai įdomus e, klausimas dėl kelių aspektų. Aš kalbėsiu apie socialinį aspektą, darbuotojų teisių aspektą. Visiems e, akivaizdu, kad pigių skrydžių bendrovės pagerino susisiekimą Europoje. Tačiau Europos komisijos ir kitos studijos rodo, kad e, pigios e, bendrovės e, neužtikrina saugių ir gerų darbo sąlygų. Pavyzdžiui, trumpalaikės sutartys, darbo sutartys, apmokėjimas už darbo valandas išdirbtas. Dėl tokių standartų darbuotojų gyvenimas e, pasunkėja, bet to tai iškraipo ir ES rinkos konkurencija. Jūs esate iš skirtingų bendrovių, bet dabar gal galėtumėte paaiškinti, kodėl tokie dalykai vis populiarėja ir kodėl jūsų manimų to reikia. Na, o dabar šiek tiek detaliau, galbūt konkrečiai Rainio atstovai klausimas, ar jūs uh, E, pritartumėte tam, kad e, būstinės vietos valstybės teisė turėtų būti taikoma jums. Na ir galiausiai, kaip e, teisės aktų leidėjai, mes turime skatinti socialiai atsakingą aviaciją. O ką jūs savo oro linijose konkrečiai darote tam, kad taptumėte labiau socialiai atsakingų darbdavių? Nes Daug buvo skaidrių apie žalinimą, apie žalę aviacijos ateitį, bet labai mažai buvo kalbama apie darbo sąlygas. Ačiū. Dabar žodžius ponui Bozadės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti penkiems, o teisingiau šešiems prelegentams, kurie pasisakė. Nes tikrai buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Taip, yra daug iššūkių, su kuriais susiduria pigių skrydžių bendrovės, tai yra konkurencija, darbo sąlygas ir taip toliau, ir taip toliau. Daugybė tų iššūkių. Dėl šios priežasties, e, kaip ir mm, neįgimai sureaguojama, kai buvo konstatuota pastaraisiais keltą metų, e, kad šios įmonės, šios bendrovės susiduria su finansinės problemomis. E, Na ir, pažiūrėjau, Rajatė duomenų nuo 2010 metų iki dabar um, yra daugybė pigių skrydžių įmonių, kurios išėjo iš rinkos ir nutraukė veiklą. Taigi tiek Ispanijoje, tiek ir Europoje um, manoma, kad uh, tikrai šios įmonės. Um, Deda daug pastangų tam, kad užpildytų uh, savo lėktuvus uh, ir ehm, sumažintų kaštus, padintų pelną, taigi skaičiuojama, kad už, nuo keleivio joms lieka po 5,50 eurus. 50. Taigi, e, pažiūrėjim, Iran Air yra pigių skrydžių įmonė ir yra ir kitų, kuriams tenka spręsti tokius iššūkius. Ir tarkim, kai kalba eina apie Kanarų salas, taigi Europinių lygių primami sprendimą, E, tiesiogiai paliečia tuos e, tas salas, jų gyventojus, ar Lanzarote, ar Majorkos šiaurė, ar taip toliau, nes yra šimtai tūkstančių turistų, kurie naudojasi šią transporto e, rušimi ir tai yra 25 procentų visų keliautų atvykstančių oro uostais į šią šalis. Ir Kadangi yra ponas Mafijų Kasek, jis yra atsakingas iš santykių su ryšių su visuomenė ir noriu pasidomėti dėl štai ko. Ir aišku, klausimas galioja ir kitiems prelegentams. E, kokių priemonių jūsų manimų e, reikėtų jūsų sektoriui, tai yra priemonių, kurias galėtų primti Europinės institucijos, tam, kad galima būtų iš anksčiau vertinti iššūkius jūsų sektorėje ir tam, kad galima būtų geriau iš anksto pl pr planuoti, prognozuoti. Nors aišku, aš priklausau liberaliųjų partijai, tai aš, aišku, pripažįstu, kad yra privatus ir viešojo sektoriaus atskiros kompetencijos, tačiau dirbant iš vietų reikėtų pagalvoti, kaip galėtume bendradarbiauti tam, kad uh, būtų išvengta ateityje tų situacijų, su kuriamis teko susidurti pastaruoju metu. Dėkoju. Bus atės. Madame. Ačiū, ponas Pasadės. Pone Deparnai. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už galimybę pasisakyti transporto klausimų. Tai nėra paprasta. Aš kaip bioįvairovės ekspertė buvau labai nustebusi kai jūs sakėte, kad pigių e, oro bendrovių dėka išsaugome bio įvairovę. Na, mes juk žinome, kad e, transporto e, sektorius bio įvairovę mažina, bet nepamirškime, kad 90 procentų klimato kaitos reikėtų priskirti bioįvairovės mažėjimui. Be jokios abejonės yra tokių e, m, e, prastai transporto sektoriaus aptarnaujamų zonų, rajonų. Ir e, dabar dar yra ir klausimų e, tiksliau, ekologinių mokesčių e, neteisybės klausimas. Štai pavyzdžiui, Niderlanduose buvo parengtas tyrimas, kuriame parodyta, kad būtent mokesčių mokėtojų pinigų dėka jūsų siūlomos paslaugos yra pigios ir čia yra iškreipiamas konkurencingumas. Siekiant e, reformuoti transporto sektorių, reikėtų galbūt kitokių argumentų, reikėtų naujos transporto vizijos Ir tai be jokios abejonės reikia investuoti kai, kurius, kai kuriuos Europos regionus, infrastruktūras, tačiau mes Europos žalieji manome, kad nereikėtų sakyti, kad tik tai aviacijos dėka mes e, galime atverti kelius e, kai kuriems regionams, juk dar yra ir geležinkelis, ir sausumos transportas. Taigi tas jūsų argumentas, kad esate ekologiškos bendrovės, šiek tiek perdėtas yra. Ačiū, ponė Duperni. Ponas. Kolega Aidė. Pone Kultūra. Prašom klausti. Kalbės ponė Daly mano vietoje, ar tinka taip? Pone Daly, prašau. Mm. Ačiū pirmininkė. Nu, noriu pasakyti, kad labai nesubalansuota viskas e, čia mūsų diskusijoje, nes manau, kad labai sunku įvertinti socialinius ir aplinkos saugos kaštus e, jūsų įmonės iš, iš mokesčių mokėtojų pinigų Europos gavo didelės subsidijas ir man atrodo Laikas būtų demokratiją ir taiką užtikrinti, laikas suburti šeimas, kalbant apie taršą. Jūs negalėtumėt pasisakyti taip, kaip pasisakėte. Esu gavus ir detalesnių skundų. Pirmiausia, Rajanė raštai sako, kad šimtai milijonų išleidžiami aplinkosaugos mokesčiais, bet jeigu visi būtų tokie lygus kaip sakosi esas lygus su visais Ryanair, tai visi gyventumėm daug švaresnėme pasaulyje. Jeigu pasižiūrėtume detaliau, tai, tai norėčiau paklausti, ar suprantate, kad aviacija yra mažiausiai apmokestinta transporto rūšis? Ar ne faktas, kad Ryanairas moka aplinkos saugos daug mokesčių dėl to, kad daug ko nesate padarę, daug ko nesate gyvendinę. Jūsų emisijos yra didžiausios. Ir Štai dėl to ir mokate daugiau. Jeigu pažiūrėtume į skaičius ir save palygintumėt su kitais, pasakykit, patytume štai ką. Keleiviui vienu skrydžio metu e, pasižiūrėkite, kiek tenka iš metalų. Ir norėčiau sužinoti, ką visi galvojate apie tokią mintį, kaip aviacinio kūro apmokestinimas jūs tiesiog esate subsidijuojami ir kalbate apie kažkokias transporto alternatyvas. E, Portugalija nėra geras pavyzdys, galiu svečių iš Portugalijos pasakyti. Airija e, tiesiog apleido kitas transporto rūšys, Šiaurės Airija taip pat. Ir pasirinkti, pasirinktus po žemų sąnaudų avia bendrovės, tuo tarpu kitkas nebuvo vystoma. Manau, kad turime daug geresnių pavyzdžių negu šis transportui plėtoti. Reikia suprasti, kad subsidijavimo tas lygis turi būti aiškiai išnagrinėtas. Žinoma, kad sumažinti yra oro uostų mokesčiai, mokesčiai iki kartais nulinio procento. Žinau, kad Europos komisija e, ketina spręsti šią problemą, norėčiau sužinoti, ką ketina daryti. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra darbuotojų teisės, nes nereikia būti genijum, kad suprastum, kad e, aviacijoje darbo vietos siūlomos netitinka jokių socialinių standartų. Ir daugelie Daugeliu atveju tos oro bendrovos įsikūrė tokioje jurisdikcijoje, kur labai atlaidžiai žiūrima į socialinės ir teisės, į darbuotojų teisės. Norėčiau kreiptis į Rainerą ir pasakyti, kad laikas šias problemas spręsti, nes čia kalbame ne tik darbuotojų teisės, bet ir apie saugumą. Jeigu pavargusi yra įgula lėktuvo, tai kokį saugumą galima užtikrinti keleiviams. Jis tiesiog neužtikrinamas. Jeigu pažiūrėtume tipinę darbo sutartį, tai, tai matome, kad neužtikrinamas e, reikiamos sąlygos darbuotojams. Norėčiau išgirsti daugiau apie tai. Kaip bendradarbiaujate su profesinėmis sąjungomis? Kiek žinau, Rajaneras uh, e, atsisako pripažinti, kad personalas turi turėti teisę į tam tikras išmokas. Jūs verčiate e, sudaryti sutartį su e, įgulomis, nes žmonės turi e, sakyti, kad jie yra ne bendrovės, ne euro bendrovės darbuotojai, bet tai yra savo dirbantis asmenys, nepriklausomi darbuotojas. Pagal Lenkijos teisę tai yra įmanoma. Ir štai, Rajanero grupėje skraido ir kiti pilotai, Ir Karani vienoje, pavyzdžiui, toks atvejis yra paminėtuminas. Tiesiog, kaip ir daugelis įmonių, jūs verčiate darbuotojus būti nepriklausomais darbuotojais, dirbančiais savo, o ne jūsų įmonės darbuotojais. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Turėsite dvi minutės kiekvienas atsakyti. Žinau, tai nėra daug laiko. Bet toks yra pirmas klausimų turas, juos atsakysite, o paskui bus antras klausimų turas. Pradėkime nuo pono Krasa. Jums buvo užduota daug klausimų. Aplinkos sauga, socialiniai reikalai. Dvi minutės kviečiu atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams už jūsų pasisakymus. Sunku atsakyti per dvi minutės į visą tai, bet pabandysiu. Pirmiausia, kiekvienos oro bendrovės tikslas yra saugumas. Daug kartų buvo apie tai kalbėta. Sakoma buvo, kad įmonės modelis pats turi įtakos mažesniam saugumui. Aš negaliu tam pritarti. Be abejo, mes galime pasakyti, kad saugumo srity nebuvo nieko ypatingai blogesnio lyginant su, su, su klasikinėmis bendrovėmis. Nieko nėra blogo ir su darbo sutartimis, lenkiškomis, kaip buvo pasakyta man atrodo, savarankiško darbo modelis yra visai geras, tai padeda žmonėms tobulėti. Daug kur plinta tokio pobūdžio sutartis ne tik mūsų bendrovėje. Lenkijoje e, ne tik tai ne tik tai mes, bet ir, pažiūrėjau, tradicinės e, nacionalinės avialinijos naudoja tokius susitarimus ir sako, kad tai yra netipinės darbo sutartys. Taigi tokia praktika plinta. Prieš dviejus metus jį prasidėjo. Dabar uh, Ryanair pripažįsta, tokią sutartį. 60 procentų mūsų pilotų buvo bendrovės darbuotojai, dabar situacija keičiasi. Buvo užduotas klausimas dėl Tenerifės, dėl komercinių įvairių aspektų, nes Tenerifė dažnai yra e, galutinė kryptis ir dažnai E, ta pati komanda skrenda į Tenerife, komandos keičiasi ten. Tiek galėčiau pasakyti per tas dvi skirtas man minutės. Ačiū, sako pirmininkė. Nelabai supratau, jūs sakėte 60 procentų pilotų yra įmonės darbuotojai, bet reiškia, kad o kaip yra su 40 procentų kitų? Koks jų statusas? Nesupratau. 60 procentų yra įmonės darbuotojai, tarnautojai, o 40 procentų koks jų statusas? Jie yra laikinai dirbantis ar kaip? Yra darbuotojų, dirbančių savarankiškai ir agentūrų atsiųstų, bet 60 procentų tai nėra galutinis skaičius, nu, įmonės darbuotojų skaičius nuolatos auga tarp pilotų. Supratau, sako pirmininkė, tik noriu pasitikslinti. 60 procentų darbuotojai, 40 procentų laikinai dirbantis. Dabar aiškiau. Pone Bauer, prašau. Jums irgi dvi minutės į klausimus atsakyti. Dėkuoju iš anksto. Ponas Bauer, ačiū. Aš manau, kad diskusija padeda aptarti galimus sprendimus, pirmiausia, ekonominius. Mes esame vienintelis būdas transporto, kuris apima visus transporto kaštus. Vokietijoje įstatymų yra numatyta, kad visi mo, visi, visus mokesčius moka oro bendrovė. Kitų transporto rušių atveju taip nėra. Tad nematau, kad būtų subsidijuojamos mūsų oro bendrovės kokiu nors būdu. Eurovings 173 milijonus eurų sumoka e, prekybos taršos sistemos leidimus pirkdamos. Aviacijos mokestis taip pat mokamas, tad nematau, kur čia tos subsidijos. Kitą metą 5,65 euro. To tiek išauks mokestis už kiekvieną keleivį. Tai štai, Vokietijoje aviacija e, tiek turės mokėti 5,65. E, mūsų mokami mokesčiai išauks e, iki 250 milijonų eurų per metus. 20 procentų mažiau kūro suvartosime ir nereikės e, tiek daug lėšų kūrui. Tad nematau, kur tos subsidijos ir vėl. Kita vertus, mūsų darbuotojai visi yra Eurovings darbuotojai, mūsų e, dirbantis. Mes norime, kad darbuotojai grįžtų namo, kad nenakvotų. E, dažnai viešbučiuose, na, Palma de Mallorca taip yra tokia kryptis, kur tenka, jeigu tai nakvoti, Bet visą tai apmoka mūsų oro bendrovė. Tiek būtų, ačiū. Pirmininkė, ačiū. Aš turiu klausimų, nes noriu suprasti, kas ir kaip. Jūs sakėte, kad vykstate į Vokietiją ir Vokietijoje mokesčiai didesni. Teisingai? Tai reiškia, kad nuo 2009 iki jūsų įmonės veikimo pradžios jūs nebuvote apmokestinti niekaip, o dabar esate, turite mokėti mokesčius. Ar kažko nesupratau, sako pirmininkė. A, tai reiškia, kad mokesčiai išaugo. Buvo mažesni mokesčiai, o dabar jie išaugo. Supratau. Taip. Vokietijos aviacija. Aviacijos mokesčiai 12 metais buvo įvesti ir auks tie mokesčiai 20 balandį. Gal 30 eurų ir 3 centais kiekvienam keleiviui sieks. Dabar aiškiau, sako pirmininkė. Pone Arnau. Ir jums porą minučių atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš norėčiau paaiškinti porą trejata dalykų susijusių su infrastruktūra, pavyzdžiui. CO2 sumažinimo siekiai turėtų padėti rasti sprendimus tiems, e, Reikėtų aiškiai atskirti kai kurios dalykus. Keleivio požiūrių, viena vertus jiems svarbu bilieto kaina ir taip pat svarbus yra poveikis aplinkai, kita vertus. Na, suprantu, kad mums reikia sukurti kažką bendro, bet tuo pat metu reikia nesupainioti šitų dalykų bilietų kainos. Kainoje reikia žinoti, kiek mokama e, už aplinkos apsaugos reikalų sprendimą ir kiek mokam už patį bilietą. Aiškiai turi būti atskirta tai kainoje. Taip pat ir reguliavimo procese tai turėtų būti atskirta. Infrastruktūros taip pat gali paskatinti tas įmonės naudotis modernesniais lėktuvais, mažiau teršiančiais pirmiausia. Galima bent jau tam tikras paskatas pasiūlyti, kad tos bendrovės norėtų įsigyti modernius lėktuvus, kad būtų randami geresni aplinkosaugos sprendimai. Pone Daly uždavė klausimą taip pat. Ačiū už, už, už išsakytas pastabas, bet norėčiau šį beitą paaiškinti. Pirmiausia, Portugalija yra periferinė šalis, pakankamai nutolusi. Pone Daly, jūs negirdite vertimo, ar ne? Galiu angliškai paaiškinti. pasimečiau, sakau, kalbėjau, kad klausimas buvo užduotas prancūziškai. Ačiū už klausimą, ponė daly. Jūs pamiršote porą svarbių dalykų, kalbėdama apie mano šalį. Mes esame periferinė valstybė. Labiausiai vakarus nutolus Europoje. Savo šalyje turime du svarbius regionus, kurie yra Azorai ir Madė, Azorų salos ir Madeira, kurie yra Atlanto vandenino viduryje neišeina kitaip ten patekti kaip lėktuvais į tuos periferinius regionus. Portugalija mažiau kompetentinga negu kitos šalis aviacijos srityje. Jeigu gyvenate centrinėje Europoje, per valandą traukiniu galima nužiūrėti beveik visur. Tuo tarpu Portugalijoje mums reikia kirsti Ispaniją ir Pirėnus kad patektume į Centrinę Europą. Vienintelis demokratinis būdas sukurti konkurencingumą ir Portugalijos žmonėms sudaryti tokias pats sąlygas kaip kitiems ES piliečiams yra leisti skraidyti lėktuvais. E, mažų sąnaudų oro bendrovės čia yra išeitis. E, transporto demokratizacija vyko būtent oro bendrovių dėka ir žemesnės visuomenės klasės ir aukštesnės klasės žmonės gali naudotis šiuo transportu. Žmonės gyvenantis Azoruose ar Madeiroje turi vienintelį būdą susisiekti su Europą. Kitų būdų ta demokratinė galimybė jiems nebūtų užtikrinta kaip kitiems ES piliečiams. Pone Dėliai, sako pirmininkė, ne, negalima taip atsakinėti. Jūs turite vėl paprašyti galimybės kalbėti. Negalima komitete e, kalbėti taip. Pone Daly, jeigu norite atsakyti iš karto, aš įrašau jūs vėl į kalbėtojų sąrašą. Nes jeigu visi kalbės, kada nori, tada negerai bus, nes visi e, kalbės vienu metu. Dabar leiskime atsakyti kitiems. Pone Petresku, prašau. Trys minutės. Na, kalbėsiu apie užimtumą, apie tai, E, ką jau nuveikėme ir ką dar ketiname nuveikti ir dar šiek tiek aplink, aplinkosaugą. Na taip, mes pilnai darbiname mūsų darbuotojus ir juos darbiname tose vietose, kur jie gyvena ir stengiamės užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, turime profsąjungas ir su jumis bendradarbiaujame. Ir gerbėme jų teisės. Antra ponės Midirinės, skudamėsi, ką jau esame nuveikę. Per pastaruosius metus mes gerokai sumažiname mūsų išmetimus. Pateiksiu skaičių. Praeitais metais mes mylėjom, sumokėme 13 milijonų eurų už emisijų sertifikatus, o šiais metais mokėsime mažiau nei 10 milijonų, nes nuveikėme daug dalykų. Pirmiausia, mes atnaujiname mūsų flotilę, uh, Na, iš esmės buvo primtas sprendimas atsisakyti senos kartos lėktuvų ir naudoti naujus lėktuvus, kurie yra taupesni, kurių požiūris. Taigi, kuras taupama 10-15 procentų lygnant su kitais lėktuvais. Ir mes e, stengiamės užtikrinti, kad per tuo pačiu lėktuvu gabentume 30 procentų daugiau keleivių. Tikrai didelis pokytis ir manau, kad e, mūsų pigų kelionių verslo modelio dėka keleiviai gali keliauti e, sumažinant emisijų kiekį kiekvienam keleiviui. Ir dabar trečias dalykas. Pagal mūsų verslo modelį E, tam, kad galėtume veikti e, pelningai, mes turime pasirūpinti, kad mūsų 90 e, procentų vietų lėktuvose būtų šimtas keleivių. Tai yra geroji praktika. Tai yra palanku ir aplinkai. Aš neteigiu, kad aviacija kaip transporto ryšys yra žalia. Tačiau tam tikrose regionuose e, keliaujant lėktuvais E, nei keliaujant 500 km automobiliu yra mažesnė tarša, mažesnės emisijos. Mažesnė tarša nei liekant e, miesto aglomeracijoje, stringant spūstėse. Mes atlikome paskaičiavimus. Toks keliavimas yra pigesnis, greitesnis, įperkamesnis ir mažiau taršus. Mes palaikome geležinkelius ir pervežimo autobusais jau organizuojame e, keliones į oro uostus iš tokių regionų, tam, kad jie galėtų keliauti mūsų lėktuvais, užtikriname saveikumą tarp skirtingų transporto rušių, tačiau tam reikia laiko, viską turime paskaičiuoti ir pasižiūrėti, kokį indėlį galime nešti. Ir šiuo momentu tenka pripažinti tiesiog tą faktą, kad e, kol bus sukurtos kitos transporto rūšis ir atitinkama infrastruktūra, kol kas iš tam tikrų regionų palankiau geriau keliauti pigių skrydžių aviacijų kompanijų lėktuvais. Nes per trys minutės. Na, bandysiu laikytis skirto laiko. Dėkoju. Pirmiausia, džiugu, kad transporto komiteto nariai E, tiek daug dėmesio skiria socialiniams klausimams, su kuriais susiduria kai kurių pigių skrydžių e, kampanijų darbuotojai, nes e, trūksta kartais balanso ir kartais sunku, sunku atremti tų argumentą, kurie bando čia vos ne pasakas sekti, taip jau nėra. Tai rodo ir kasdienė patirtis. Tačiau kitą vertus siekime sprendimų, nes man, matome, kad jie yra įmanomi, jie įmanomi europiniu lygiu. Kaip jau minėjau, vienas iš sprendimų e, apriboti laikinų agentūrų darbuotojų darbą, tai manoma užtikrinti. O antra, e, e tikrai pagalvoti, kas yra vertindama kaip darbuotojas, ypač pigių linijų e, bendrovių atveju ir kas, e, pavyzdžiui, yra tais atvejais, jeigu yra, yra incidentai ir taip toliau, jeigu žmogus dirba tokioje linijoje. O kai dėl aplinkosauginių aspektų, tai socialinė ir aplinkosauginis, socialinis ir aplinkosauginis tvarumas dera tarpusavyje. Na ir aišku, tai yra spręsni klausimai, neneiksiu. Ne kad šiaip transportas smarkiai prisideda prie klimato kaitos ir spręsti šį klausimą reikia užtikrinant e, sąžiningą perėmę prie kitų da, veiklos ryčių darbuotojams. Na, taip, gal pigių uh, skrydžių kompanijos netokios taršios kaip kitos. Na, mes atstovame e, profsąjungoms e, visose trampostuose e, srityse ir tiesa, čia yra mažiau sinergijos galimybių nei kitose transporto srityse, kaip pavyzdžiui yra kitose srityse intermodalumas, galimybė dalintis automobiliais, nes paprastai šios įmonės veikia gan izoliuotai lyginant su E, likusiais transporto srities subjektais. Dėkoju šiuos pirmosius e, pasisakymus ir dabar antrasis e, klausimų raundas. Kolega Izekė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir už tai apskritai, kad surinktas šis klausimas. Esu prieš draudimus ir todėl esu iš esmės prieš skrydžių draudimą. Čia buvo įvardyta daug svarbių dalykų. Uh, Pavyzdžiui, tokios linijos užtikrina saveikumą Europoje, Europą integruojasi žmonės, yra susijami tarpusavį, tai yra teigiamas dalykas. Neturėtumėt nuolat e, vieni kitų gėdyti, dėl kažko kaltinti, ne, mes turėtume e, ieškoti sprendimų. Pavyzdžiui, galėtume sumažinti CO2 išmetimą 10 procentų, sukūrus vieningą Europos dangų. Tačiau tenka įvairiose renginiuose girdėti, kad uh, pirmininkant Kroatijai, Vokietijai per antrą metų pusę bus pasiekta rezultatų, tai duotų konkrečių privalumų. Noriu pamėliesti konkretų klausimą. Ponas Baueris minėjo, jėt, e, svarbus projektas ir ar iniciatyva yra tvarus um, aviacinio kūro projektas numatytas sukurti atitinkamą fabriką ES, tikriausiai jis nebus pastatyta, bet gal reikėtų numatyti konkrečias kvotas. Klausimas pono Bauerio adresu, ar tokios kvotos iš tikrųjų skatintų tokių tvarių aviacinių degalų įdėgymą rinkoje. Dėkoju. Dėkoju ponui Gizekė. Pane Kasamėnas, prašau. Dėkoju visiems prelegentams, dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau šiek tiek pakalbėti daugiau apie socialinius aspektus, kadangi dviejų minučių trūksta atsakymams, gal reikėtų suteikti daugiau laiko ponui Krasekė, kuriuom ir turiu tiesioginį klausimą. Mes keletas parlamento narių uždavėme klausimą raštu E, dėl e, jūsų veiklos. Na ir keturios šalis ir tiesa sukūrė filialą ir pilotams teko sutikti su tuo, kad keičiamas jų statusas vietoj darbuotojų tampa net fiktyvių savarankiškai dirbančių asmenių. Na, o Juk mintis yra suteikti sutartis vietos lygiuose šalise, kur veikia šios įmonės. Mes manėme, kad laikomasi e, reglamento, tačiau jūs e, tinklapė nurodyta, kad suteikimas darbo sutartis Lenkams pilotams, kurie dirba Prahoje ir kitur ir taip toliau. Kitas dalykas - tai perkamas paslaugas. Neretai tokias įmonės e, moka tik tais atlyginimus, o tiesą sakant, kontrolę ir toliau turi e, oro linija, o ne darbinio agentūros. Taigi, ten yra patvirtintos tam tikros tarybos išvados, kur toks darbas ir darb samdos santykiai laikomi kaip sutarčių e, pa, e, pažeidimu ir tai pažeidžia 2011 metų reglamentą 465 dėl darbos ir sam, samdos ir socialinių aspektų. Taigi visose teisės aktuose turi būti laikomas šių nuostatų. Ir kitas dalykas - tai profsąjungų vaidmuo ir dialogas su jais. Na, o jeigu darbuotojai dirbs kaip savarankiškai dirbantis asmenys, jie neturės galimybių e, organizuotis į profsąjungas ir taip pažeidžia Europos socialinių teisų ramščių nuostatas. Taigi, kaip yra su uh, šią situaciją jūs patys pripažinote, kad tam, kad įmonė gerai veiktų, reikalingas socialinis dialogas su darbuotojais, o jo dabar kaip ir nėra. Dėkoju ir dabar ponas Rykė Dominik. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir visiems e, pasisakiusiems. Aš norėčiau tik tai e, priminti e, kodėl pigių skrydžių bendrovės egzistuoja. Visų pirma, jos optimizuoja savo išlaidas, e, lėktuvų užpildymas yra geras, bet to, kaip kad jūs sakėte, jų socialinė e, politika irgi siekia fiskalinius darbuotojų ir infrastruktūros išlaidas sumažinti. Tai e, būtent tokia yra pigių bendrovių darbo schema. Viena vertus čia yra ir privalumų, ir trūkumų. Dabar dėl kainų. E, kainų nustatymas panagrinėjau tai šiek tiek. Dabar pereinama nuo pervežimo kainos prie paslaugos kainos. E, kai viena bendrovė netgi norėjo apmokestinti e, tualetus e, lėktuvuose, pavyzdžiui, papildomą vietą kojoms. Taigi, bet kokios paslaugos yra mokamos. Taigi, kokia būtų pusiausvėra tarp pervežimo ir paslaugų. Na ir dar kaip jūs galite paaiškinti, kad už tą pačią kelionę kainos labai skiriasi. Na, mano manimu, net ir Tokiais atvejais jūs tikriausiai nuostolių patirėte. Na, įsivaizduokime dabar, kad kartais gerai, kartais mažiau gerais metodais, kai yra sumažinamos išlaidos. Ir kai mes e, mokame už paslaugos, o ne va už pervežimą. Ar jūsų manimų kada nors bus įmanoma labiau prognozuoti tas kainas, nes dabar, pavyzdžiui, užsisakant e, internetu, nebeaišku, e, e, kiek gali kainuoti bilietas tam pačiam reisui, gali kainos skirtis 20 kartų. Man atrodo, kad taip yra nesažininga tiek pasilos, tiek keleivio atžvelgiu. Na ir dar kitas dalykas. Kaip jūs paaiškintumėte, kad pigių skrydžių bendrovės atrodo patiria nesėkmę ilgų skrydžių srityje, nes e, trumpų ir vidutinės trukmės skrydžių srityje situacija kitokia. Na ir trečias klausimas. Jūs tikriausiai, ne, jūs tiksliau neturite lojalių klientų programos, e, todėl norėčiau paklausti, kaip yra su pernelyg, e, kai daugiau bilietų parduodama negu yra lėktuve vietų, kaip su tais atvejais jūs tvarkotės. Pone Žuvet, dėkoju. Kaip kolegė, pane Deli ir Depaniai, aš Tiesą sakant, esu šokiruota, e, kad e, turime darbo metu e, išklausyti keturių lobistų ir tik tai vienos asmens, vienos moters atstovaujančios darbuotojus. Tačiau niekas, pavyzdžiui, neatstovauja čia planetos, klimato organizacijų. Juk ar gerai dabar, kad pigios bendrovės teikia savo paslaugas kitų e, planetos vietų bioįvairovės sąskaita. Jau buvo pasakyta, kad vis dėlto uh, prie pigių skrydžių bendrovės prisideda, bendrovės sėkmės prisideda subsidijos, bet atrodo, kad mes negalime tokių klausimų užduoti. Nu dabar dėl bio degalų. Buvo pasakyta, kad biodegalai gali būti sprendimas ateičiai. Taigi dabar klausimas kokia dalis biokūro yra dabar naudojama, kokios kilmės yra biokūras, biodegalai. Ir kiek to su, dėl to sutaupyto kūro padidėjęs skrydžių skaičius. Kiek suprantu, juk skrydžių skaičius didėja, o ne mažėja. Kiek suprantu, kai sutaupate kūrui, padaugėja kelionių. Ir pavyzdžiui, kiek žemės plotų mūsų planetoje dabar yra panaudotų bio kūro žaliavai tam, kad didėtų skrydžių skaičius. Na ir galiausiai konkurencingumas bio kūro srityje. Kaip, pavyzdžiui, bio kūras gali būti uh, konkurencingas lyginant su e, tradiciniu kūru. Dabar žodis ponui Ferrera, po to žodis kolegai Flegu. Pone Ferreira, žodis jums dviem minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasisveikinti su ekspertais, o ypač profsąjungų atstovė. kuri išdryso paneigti per šešias minutės netgi paneigti kitų ekspertų argumentus. Šie klausimai panašus į pigių skrydžių bendrovių propagandą. O kaipgi galėtume ateityje renkti klausimus, kad galima būtų išklausyti ir labiau kritiškų ekspertų. Manau, kad mums kaip teisės aktų leidėjams tai būtų labai naudinga. Na ir dar trumpai pasakysiu tai, kas jau buvo paminėta šiandieninės diskusijos metu. Kaip žinia ir kaip jau buvo pasakyta, pigių skrydžių bendrovės nori gauti didelį pelną, bet tai aišku kainuoja ir tai kainuoja aplinkos, socialinių išlaidų sąskaita, veiklos tam tikros sąskaita tai yra daroma. Buvo padaryta tyrimų dėl pigių skrydžių bendrovių gaunamų subsidijų. Pavyzdžiui, Portugalijoje buvo nemažai subsidijų skirta pigių skrydžių bendrovėms. Tiksliau, paramos, parama tam skyrė turizmo bendrovės. Štai Anksčiau Portugalijoje mes turėjome dvi portugališkas oro bendrovės, kurios tarpusavyje konkuravo. Na, o kai TAP bendroviai nepavyko surinkti reikiamo kapitalo pagal ES teisės aktus, pigių skrydžių bendrovės gaudavo paramą iš, pavyzdžiui, kad ir turizmo bendrovių, o tai yra jau nesažininga konkurencija. Na ir dar, gerbiamasis Rainer atstovė, problemų egzistuoja ne tik Lenkijoje, štai Portugalijoje streiko metu darbuotojai buvo gazdinami, baudžiami, jiems buvo užkirstos karjeros galimybės Raineris juos nubaudė. Na ir dar Rainer įmonė atsisakė išmokėti kompensacijas e, keleiviams. Manau, kad e, reikia visą tai peržiūrėti. Pirmininkė. Pone Ferreira, jūs sakėte, kodėl dabar yra tik tai šių įmonių atstovai posėdėje. Pirmiausia, koordinatoriai palaikė tokį sprendimą, be to praeitų klausimų Dėl tvaraus turizmo metu taip nusprendėme. Tyrimai parodė, kad e, pigių skrydžių bendrovės užpildo miestus ir kaip kolega sakė, problematiškas yra pats e, pigių skrydžių bendrovių egzistavimas. Būtent todėl mes norėjome tokių klausimų, nes miestams tai tampa vis labiau problematiška ir tai buvo pabrėžta konferencijos apie ateities turizmą metu. Na ir dar pasakysiu, kad neverta šiandien sakyti, kad štai turime vieną oro bendrovę ir dar yra kitokių bendrovių. Mes esame atviras komitetas, išklausome visų, tai yra tik pirmasis etapas, Pirmasis raundas, taip sakat. Toliau, žodis ponui Flego. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pigių skrydžių bendrovės už visą tai, ką jie nuveikė praeitėje. Jie sakė, kad mes galime keliauti kitaip, yra skatinama vietos nacionalinė ekonomika, jie yra orientuoti į e, jaunus žmonės. Aš esu iš Kroatijos vieno turistinio regiono ir mes puikiai žinome, kaip svarbu yra mūsų regionui pigių skrydžių bendrovės. Blogai yra tik tai tai, kai, kad jie skrenda tik tai e, sezono metu ir tik tai tada, kai gali uždirbti pelno. Na, o dabar norėčiau paklausti, konkrečių skaičių paprašyti. Pavyzdžiui, personalo atveju, kokie būtų saugumo skaičiai lyginant su tradicinėmis bendrovėmis. Na ir dar, jeigu pereitume prie biodegalų, kiek galėtų padidėti skrydžių kainos. Pone Grapini, žodis Jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, kalbame apie pigių oro linijų kampanijų ateitį. Kaip tik reikia įsigilinti šį klausimą. Jau pačioje pradžioje minėjau, jog mano nuomonė reikia, kad išliktų šios įmonės. Mes juk jomis jau naudojamės Ir yra pakankamai daug piliečių, kurie net negalėtų sauliaisti skristi brangesniai skrydžiai. Kitas dalykas - tai veiklos sąlygos. Ir jos turėtų būti vienodas visoms oro linijų bendrovėms. Buvo užduotas klausimas ir dėl darbuotojų. Uh, teisų prisijungiu prie šių klausimų, tačiau ir didžiosios oro linijų bendrovės, e, ne vien tik pigiosios, turi pasirūpinti darbuotojų teisų apsaugą. Kitas e, dalykas tai yra aplinkosauginis poveikis. Ar numatytas mokestis už kiekvieną keleivį ar skrydžiui? Na, aišku. Labai svarbu ir tai, ar lėktuvas pilnas ar ne. Nes e, jeigu lėktuvas pustuštis, tai ir jo tarša kiekvienam keleiviui yra didesnis. Essayez de parler moins fort, parce que autrement on va pas s'entendre. Prašoma kalbėti kiek tyliau. Taigi, na, kiti kolegos kalbėjo lygiai taip pat. Na, dabar bandysiu išdėstyti tai, kas man svarbiausia. Taigi buvo paminėtos darbuotojų teisės, buvo minėta, jog reikia šių teisų apsaugą užtikrinti visose bendrovose ir nepriklausomai su kokios, su kokios oro linijų bendrovės skrydžių skristume, yra problemų, pavyzdžiui, vėlam ir taip toliau. Aš galvoju apie 18 metus atlikau palyginimą. Na ir kokios gyvilamo priežastis, tai yra atšaukti skrydžiai, mm, streikavę pilotai ir taip toliau. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad reikalinga užtikrinti ateitį pigių skrydžių bendrovėms, aišku, laikantis vienodos veiklos sąlygų principo ir skiriant dėmesio darbuotojų teisėms ir aplinkos saugai bei taršai. Madame Grapini. Monsieur Etienne. Dėkoju, ponas Etienne. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, už tai, kad čia mūsų analdų bendrovių situacija į bendrą kontekstą buvo įtraukta žmonės gali keliauti, tos bendrovės suvaidino svarbu, nei demokratizuojant keliones, e, galima kurti bendrą supratimą visiems apie tai, kas yra Europa. Aš manau, kad jaunai kartai tai yra labai svarbus dalykas. Niekas to negalėtų paneigti. Aš vakarų Europoje gyvenimus bent jau taip galvoju. Tačiau iš tų bendrovių tikimasi, kad jos nevykdys e, socialinio dempingo, bet laikysi socialinių standartų. Ir mano požiūriu šiandien yra labai naudinga popietę praleisti kartu, nes girdime apie vairius modelius, kuriuos taiko mažų sąnaudų oro transporto bendrovės. Norėtume pabrėžti, kad yra sutaromos įvairios darbo sutartys. Svarbu, kad būtų bendradarbiaujama su profesinėmis sąjungomis. E, e, kai dažnai tos bendrovės pasitelkia darbuotojus nepasirašydamos su jais e, sutarčių, tai yra laikinai dirbantis darbuotojai, surasti agentūrų arba dirbantis savo. Aš norėčiau įvairių E, avialinių atstovų čia paklausti, kaip yra su savo dirbančiais pilotais. Daugelis jų sakosi, esą savarankiškai dirbamis. E, jų kitas procentas mažesnis sakosi dirba, tiksliau 75 procentai jų sakosi dirba pagal sutartis. Ryanair atrodo, jeigu Ryanair visus darbuotojus įdarbintų, kiek kainuotų turbūt įdarbinimas, ar kokį verslo modelį pasirinktumėt. Galbūt irgi, pavyzdžiui, nesamdytumėt darbuotojų dirbti jums, o gal kaip siektumėt sąnaudų sumažinimo, kokia kainos proporcija yra skirta tiems socialiniams susitarimams. Tai ne visada taikoma žmonėms dirbantiems bendrovėse. Ačiū, ponė Cien, sako pirmininkė. Pone Serdas, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų ekspertams. Nėra jokios abejonės dėl to, kad mažų sąnaudų bendrovės leido daugeliu žmonių keliauti. Jos įnešė svarbu indėlį į geresnę sanglaudą Europoje. Aš esu iš Madeiros, tai yra ultraperiferinis regionas. Tame regione turėtų būti daugiau konkurencijos susijusios su transportu. E, pigių skrydžių bendrovių buvimas ten, aišku, e, turėtų teigiamos įtakos. Šiomis pastarosiomis savaitėmis susidūrėme su tokiomis klimato sąlygomis, kurias galima būtų vadinti ekstremaliomis. Aišku, turime e, taip pat siekti 2050 metų klimato kaitos tikslų. Ačiū, ponė Sėdas. Pone Monteiro, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti visiems ekspertams, kurie išdėstė savo įvairias versijas čia. Norėčiau paprieštarauti tam, ką sakė ponas Ferreira. E, tai yra šiek tiek komunistinis situacijos vertinimas. Aš esu iš Portugalijos, iš periferinio regiono. Tad labai svarbu, kad oro bendrovės įneštų savo indėlį, užtikrinant galimybės ultraperiferinių regionų žmonėms sugebėti pasiekti likusią Europos dalį. Mes kalbame apie sujungiamumą, apie socialinę plėtrą, apie tiesioginį poveikį investicijoms turizmo sektoriuje. Taigi reikia pigių skrydžių bendrovės vertinti pozityviai, nes jų dėka keleiviai gali pasinaudoti pigesnių skrydžių siūlymais. Daugiau atsiranda oro jungčių, daugiau skrydžių. Buvo keliamas klausimas dėl to, kokį poveikį turi pigių skrydžių bendrovės turizmo vystimus į Portugalijoje. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad atsirado daug naujų oro bendrovių, tačiau paskui jos bankrutavo? Tai be abejo turėjo įtakos oro jungčių mažėjimui. Pigių skrydžių bendrovės, sakoma, dabar teršia mažiau. kas yra numatyta, kad būtų pasiekta aplinkosaugos tikslų. Atleiskite, ponė pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad Lisabona turi bandomąjį projektą. Jis buvo parengtas. Dabar jį būtų galima taikyti kitose oro uostuose. Kai dėl orų bendrovės turiu klausimą, štai neseniai buvo Ispanijos teismo nutartis paskelbta. Ten yra sakoma be kita ko, kad nedidelis bagažas negali būti apmokestinamas. Tas, kuris atitinka standartus leidžiančius jį pasimti į lėktuvo kabiną. Galbūt reikėtų vadovėlio, kuriame būtų išdėstytos visos keleivio teisės, tarp kurių ir teisė turėti rankinį bagažą, kurį galima pasidėti lėktuvo salone. Ačiū, ponia Hertų, žodis jums. Yeah. Uh... Dėkoju. Turiu vieną tokį klausimą Ryanair atstovui Klausiu vokiškai. So in... Pastaruoju metu vis dažniau girdime žinių apie tai, kaip jūs įmonė elgesi su savo darbuotojai. Vis esą jūs e, nuolat darote spaudimą nedarbingiems darbuotojams, e, turintiems gydytojo pažymėjimą, tam, kad jie e, grįžtų į darbą ir grasinant pasiekmėmis. Man rodos, tai problemiška. Uh, Nes aš aišku suprantu, kad pigių įmonių e, skrydžių bendrovės yra svarbios, prasmingos. Tai kaip e, jūs reaguosite į tuos vis pasikartojančius e, kaltinimus? Merci beaucoup, monsieur Artug. Ačiū, ponė Artug. Pone Talis, žodžius jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir prelegentams už suteiktą informaciją, už pristatymus. Puiku, kad šiandieną galime kalbėti apie CO2 mažinimą, tai nenustebins. Na ir manyčiau, kad reikėtų viską įvertinti per skaičių prizmę. Ir turiu klausimą ponui Bauer, ponui Kazar. Jūs kalbėjote apie E, naujus degalus ir apie įprasinių degalų keitimą e, pažangiais degalais, kalbėti apie galimą tokių e, degalų gamyklą ir kiek reikėtų elektros energiją tam, kad įprasnis degalus pakeistumėte elektros energiją ir kiek galima būtų sunaudoti litrų aviacinių degalų ir taip pat RAN-N atstovų turiu klausimą, kaip Jūs vertinate elektroninius, elektrinius degalus? Gal turite skaičių, kuriais galėtumėte pasidalinti, kiek Jums prireiktų elektros energijos tam, kad įprastinius degalus pakeistumėte elektriniais? Dėkoju. Dabar ponė Daly, prašau, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsakysiu, ponas Arnold, atrodo, manęs nesuprato. Aš kaip tik minėjau, kad Portugalija nėra geras pavyzdys, lygiai taip pat kaip ir Airija dėl geopolitinių aspektų. Ir mes nesame įprastiniai, lygnant su kitais oro uostais ir kitais vežėjais, nes tiesiog kitų alternatyvų yra mažai. Na, pasidorodė įdomu tai, ką minėjote, kad viena, na taip, uh, Tiesą sakant, jūs aptarnaujate uh, salas ir tik viena pigių skrydžių kompanija apskritai aptarnauja Azorų salas, tai tai yra vos ne uh, viešoji paslauga, tačiau tiesą sakant, pigių skrydžių kompanijos tokios funkcijos netlieka. O dėl RAN-EN turiu klausimą. Na, buvo teikta, kad pagerėjo darbuotojų teisų apsaugos situacija. Uh, Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsime tai, kas vyksta per pastruosius dviejus metus, Ranenas perėmė vieną Austrijos e, bendrovę ir e, dar, iš karto e, buvo perimta įgula ir buvo nurodyta, bet dabar per tarpininkus įdarbinami pilotai ir įgula. Na ir panašus atvejs yra ir Čekija, o Belgija taip pat e, buvo taip pat pažadėta, kad žmonės bus tiesiogiai darbinti, tačiau tai nebuvo padaryta. Norėčiau gauti tiesioginių atsakymų. Išklausiau Eurovinks atstovo, sutinku, kad ne visi vežėjai yra tie patys, vienodi, tačiau e, jūs esate susidurami, jūs nemokate aviacinio benzino mokesčio, e, geležinkeliai moka elektros mokestį, taip pat reikėtų pasižiūrėti, e, kaip yra su subsidijomis oro linijoms, kurios aptarnauja tokius regionus, gauna valstybės pagalbą ir komisija tebe atlieka atitinkamą tyrimą dėl neteisėtos valstybės pagalbos. Dėkui poniai Daly, ponė Danielson, prašau atsakyti. Dėkoju. Norėčiau sugrįžti prie dviejų klausimų, liečiančių konkrečiai RAN ENA. Na, aišku, viena vertus galima pasveikinti jūs dėl to, kad galų galia pripažinote profsąjungas, tačiau, aišku, galima paklausti, kodėl profsąjungams teko kovoti ko ne 20 metų tam, kad tai būtų pasiekta. Aš pasirinkčiau antrąjį požiūrį ir antrą, kas jūsų verslo modelį taip apsūkino, profsąjungų pripažinimą, nes kitose bendrovėse jos buvo pripažintos iš karto. Dar noriu pasidomėti, ar pritarėte tam, jog darbo santykius turėtų reglamentuoti veiklos vietos valstybės teisės aktai. Dėkuoju, ponė Dėly, prašau žodis jums. Trumpas klausimas šiandien ryte. Mes aptarėme finansavimo klausimus ir nuskambėjo štai koks klausimas. Buvo teigiama, kad tai sumažins judumą. Tai yra, kai gėdinama dėl skrydžių ir taip toliau. Taigi, ar jau dabar junčiate tokių naujų tendencijų, tokių kaltinimų poveikį? Na ir Dabar tai buvo paskutinis kalbėtas, bet aš pati savai traukiau į sąrašą. Taigi norėčiau sugrįžti prie keletą klausimų. Na ir tikrai norėtųsi konkrečių atsakymų. Pirmiausia, jūs pavartojate vieną konkretų žodį, kalbėjote apie tai, kad demokratizuojate gyvenimą. Ir jeigu pažiūrėsiu į naujausius skaičius, jeigu pasižiūrėsiu tai, kad e, e, kiek yra žmonių žemėje, 10 procentų gyventojų ir 10 procentų žmonių, kurie keliauna. Tai kas yra tie 10 uh, procentų? Tai nėra uh, kažkokie tiesiog paprasti gyventojai, neturtingi gyventojai, tai yra pasiturintys gyventojai. Mano šalyje 2 procentai gyventojų naudojasi 50 procentų visų skrydžių. Taigi tai tie 2 procentai. Uh, yra iš pasitūrinčių gyventojų. Tai kur čia yra demokratizacija, kur čia yra tas prieinamumas, tas e, argumentas nelabai mane įtikino. Ir aš kai manau, kai kalbama apie demokratizavimą, reikėtų atsargiau elgtis. Be to, neuž... ne, nedraudžiama skrysti lėktuvais. Nesiūlome to. Tiesiog keičiasi, keičiasi darbuotojų elgesys, nes e, yra žmonių, kurie nusprendžia, kažkaip konkrečiai prisidėti prie planetos apsaugomo ir nusprendžia nebeskristi. Jūs, kai raginate nedrausti skristi lėktuvais, tai ką jūs čia raginate uh, mus įtakoti žmonės, judėjimus, kurie nori keisti savo elgesį. Mes juk susidurime su naujų fenomenu. Na, niekas juk negalėjo to prognozuoti tai yra tiesiog vartotojų pasirinkimo dalykas. Dar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką jūs minėjote, e, kad naujausias riksmas aviacijos rytyje yra biologinis giras, o, e, kuras. O ką jūs vadinate biologiniais aviaciniais degalais? Jeigu kalbėsime apie iš palmių aliejus gavinamą kūrą, kam iškertami miškai, tai galiu iš karto uh, kelti klausimą dėl miškų kirtimo. Nes, pavyzdžiui, COP25 ir Paryžiaus sustarime, kurios pasirašė visi valstybių ir vyriausybių vadovai iš ES ir 26 e, valstybių vadovai pasirašė susitarimus ir ten kalbama apie kovą su nu, miškų kirtimu. Taigi, kas yra tas biokūras? Ir paskutinis dalykas norėčiau pakalbėti apie naujausią komisijos tyrimą. Ir ten ypatingai daug dėmesio skiriama transporto paslaugų perkeliant kitų paslaugų tiekėjų operatorių pečių. Na ir ten be kitako minimas e, tokių paslaugų E, paslaugų operatorių e, poveikis klimato kaitai aplinkai ir kalbama apie transporto ryšius, kurios neapmokestinimas. Tai yra jūrų transportas, geležinkelis ir, ir kai kalba eina apie skirtingo transporto rūšių konkurenciją tarpusavyje, tai dabar kaip tik turime galimybę peržiūrėti e, šių sektorių apmokestinimą Na, e, taip. Aišku, reikės žvelgti ir į klimato kaitą. Įtaka jai buvo iškelti klausimai ir dėl socialinių aspektų, taigi e, štai tokie klausimai nuo šumpusės ir jie yra be kitakos svarstami ir mūsų transporto komitete ir kiekvienam iš jūsų skiriu atsakymams po tris minutės pradėkime nuo pono Krasa. Thank you again for all the questions. Um, perhaps... Dėkoju už klausimus. Dėl to, kaip mes prisitaikome prie naujų iššūkių. Aviacija visada buvo lanksti, susidarojo su iššūkiais ir aš manau, kad ir toliau bus tai daroma. Pavyzdžiui, kas dėl aplinkosaugos, tai dirbame kartu su gamintojais, siekiame orlaivių veiksmingumo variklių veiksmingumo. veiksmingumo. Na, o kas dėl biodegalų, tai jie yra iš atliekų, jokių būdų nėra tam kertami miškai. Dabar e, su savimi neturis jokių skaičių, bet galiu susisiekti asmeniškai. Na, o dabar dėl e, vartotojų teisų, dėl kainų skaidrumo ir bagažo politikos. Pasakysiu tik tai, kad Ryanair atveju visada galima įsinešti krepšį į lėktuvą. Na, o kai jau yra papildomos paslaugos, įregistruojamas bagažas ar e, papildomi krepšiai, tai čia jau yra papildomos paslaugos, papildomai apmokestinos ir e, tai yra nurodoma perkant bilietą. Būtent e, dėl to mes dabar pigias kainas galime užtikrinti, nes e, žmonės e, perka atskirai papildomas paslaugas, pavyzdžiui, papildomus krepšius, papildomą bagažą ar erdvę kojoms išsitiesti. Na, dabar dėl e, gėdinimo skristi mes nematome konkretaus poveikio savo statistikoje. Čia žmonės, kurie metų metus e, keliauja Raineru ir toliau juo keliauja. Mm, dabar dėl vietos e, turizmo čia vėlgi pigių skrydžių bendrovės gali prie to prisidėti. Ir čia izoliuoti regionai gali būti atverti turizmui. Na, o dėl socialinių teisės aktų, tai Rainer laikosi visų teisės, e, stan, ir darbo standartų, mes dirbame su profsąjungomis, jų išklausome, dalyvaujame įmonių tarybose. Išgirdau kaltinimų grasinimais, man atrodo, kad tai yra nepagrysta. Gerai, toliau. Kiti atsakymai, bet kiek suprantu, kalbėtas neatsakė jūsų klausimą, ar ne? Jūs neatsakote į užduotus klausimus. Kodėl, pavyzdžiui, profsąjunga vėlai tai buvo įsteigta, ponas Ertugas e, klausimą uždavė. Gal galite konkrečiai nurodyti, kodėl Ryanair bendrovė e, nesilaiko socialinių standartų. Kodėl, pavyzdžiui, tik prieš dviejus su pusę metų profsąjungos atsirado, kodėl taip ilgai laukėte? Gal galite sureaguoti į tai, ką sakė ponas Ertugas? Kai tik tai kyla byla, dažniausiai dėl darbuotojų teisų nesilaikymo. Kas gyvyksta jūsų bendrovėje? Kodėl dabar taip yra? Dėl profsąjungų. Visada yra teisė ir galimybė nestoti į profsąjungą Raineris ir tokią teisę gerbė. Devini, devynios valstybės dabar turi profsąjungų Rainer bendrovėje. Prieš trejus metus, pavyzdžiui, situacija buvo visai kitokia, viskas gana smarkiai keičiasi. Rainer visada siekia dirbti su savo žmonių atstovais. Pone Artug, pusę minutės jums. Man tiek neprireiks. Aš tik tai norėjau jums priminti savo klausimą dėl sergančių darbuotojų. Yra konkrečių kaltinimų, kad jūsų bendrovė juos verčia pernelyg anksti po lygos sugrįžti į darbą, taip sakant, pernelyg greitai pasveikti, jūs neatsakėte į šį klausimą. Aš niekada negirdėjau apie jokius grasinimus sergantiems darbuotojams. Ryanair saugumas yra labai svarbus. Jeigu, pavyzdžiui, Ryanairis mano, kad nesaugu yra, kad jeigu įgula dirbs serganti, tai tikrai tokių sprendimų nepriminėja. Dabar žodis kitam kalbėtojui trims minutėms. Dėkoju. Aš kaip įmanoma, į kaip įmanoma daugiau klausimų pabandysiu atsakyti, o į neatsakytus klausimus raštu atsakymą dar pati vėliau išsiųsiu. Ponas Gizekė klausė dėl biodegalų kvotos. Šiandien Na, jau sakiau, kas yra biodegalai. Jie yra penkis kartus brangesni negu kad tradicinis kerozenas. kerozenas mes ličio ir jo, jonų bakterijas, kai pradėjome e, gaminti, tas kainų skirtumas buvo dešimt kartų, taigi įmanoma tas kaštų sumažinti. Dabar kas yra tie biodegalai, kaip sumažinti jų kainas? Tai aišku konkuruoja su maisto gamintojais ir neleistina yra uh, kad žmonės miršta badu, kai tuo tarpu biodegalai yra gaminami iš tų pačių žaliavų. Yra, yra kitų būdų. Yra toks metodas, kai iš atmosferos elektros ar kitos energijos pagalba CO2 yra į CO4 perdirbimas. Tai čia kerozino atveju. Aš negaliu atsakyti klausimą dėl to, kiek elektros energijos tam reikia. Na, o pavyzdžiui, e, Vokietijoje centrinėje jos dalyje nepakanka saulės, kad saulės energija būtų e, naudojama. Elektros energija vis dėlto 40 procentų uh, E, sukelia CO2 viso ir sprendimų yra tam, dėja realiai tai neveikia. Ir aš apskritai nemanau, kad e, tiek šiandien nėra, tiek per artimiausius 30 metų nebus. Nemanau, kad bus e, netaršių lėktuvų. vis dėlto egzistuoja jau e, būdų tai padaryti, tik, tik tai tai nedaroma dar kol kas pramoniniu lygiu. Dar buvo klausimų dėl kainų. Eurovings 29 eurai 99 centai yra minimali kaina. Patidinus 5 e, eurais aviacijos mokestį Vokietijoje mes e, dar pridedame ir oro uosto mokesčius. Kaip ir viešbučių atveju, jeigu konkurencija didesnė, tai ir kainos, jeigu paklausa didesnė, tai ir kainos didesnės atitinkamams datams. Na ir dar dėl konkurencingumo. Veiksmingiausiai dirbančios bendrovės turi didžiausią e, šansą išgyventi, bet kartu paklausa turi būti suderinta su e, pakankamu kainų lygiu. Nepamirškime, kad dar iš kainos reikia numatyti ir kompensacijas už sukeliamą CO2. Gali būti, kad e, tam tikrų skrydžių atveju nebebus e, pigių skrydžių ir čia jau viskas nuo mūsų priklauso. Jose Luis Ano, daug klausimų, jums trys minutės. Pabandysiu atsakyti. Pirmiausia, pradėsiu nuo jūsų klausimo. Dėl e, įperkamumo bilietų. Aš iš savo patirties, e, savo šalies pavyzdžių pasiremsiu. Na, pigių skrydžių bendrovių skrydžiais ne elitas skraido. Pigios, pigių skrydžių bendrovės dabar padaro prieinamus tuos skrydžius e, žmonėms, kuriems e, kitaip būtų sunku, sudėtingai pirkti biletą. Tai čia savaitgaliai kažkokios tas į miestuose arba, pavyzdžiui, imigrantams suteikiama galimybė e, keliauti. Ir štai pavyzdžiui, Clermont-Ferrand Prancūzijoje gyventojai anksčiau negalėjo skristi į Lisaboną ar į portą. Ir štai dabar iš tų nesvarbiausių, net didžiausių šalies oro uostų žmonės gali keliauti e, į e, patrauklesnės vietas. Dabar dėl biodegalų. Airbusas Airbus tiksliau pristatė e, hybridinį elektron, elektrinį lėktuvo modelį. Bus e, ženkliai sumažinta jo tarša ir ketinama, kad greitai jau jis bus paleistas į rinką. Ir e, čia ne vien tik tai mažiau taršus bus šis lėktuvas, vien tik tai variklio sprendimai gali sumažinti 40 procentų degalų suvartojimą. Na, o dabar ponui Deli atsakysiu. Aš suprantu, kad jūs nežinote, kas tikrai, kas iš tikrųjų vyksta mano šalyje. Aš tiesiog noriu jūs patikslinti mūsų regionuose, tokiuose kaip Madeira, Azorų salynai. Nuo 2014 metų bendras Europos dangus yra užtikrinamas e, kartu su pigių skrydžių bendrovėmis ir vietos vyriausybės kompensuoja dalį pigių skrydžių bendrovių kainų žmonėms perkančiams tuos bilietus. Dabar pigių skrydžių bendrovės sumažino kainas tam tikroms keleivių kategorijoms, viešųjų, e, viešojo sektoriaus darbuotojams ypač ir aišku, tai labai naudinga yra e, didelė nauda čia pastebima nuo pat 2014 metų. Na, dabar atsakysiu savo tautiečiams. Žan Ferreira taip pat. Mane nustebino tai, ką jūs pasakėte dėl paskatų. Jūs atskiriate tradicinės bendrovės nuo pigių skrydžių bendrovių. Būtent pigių skrydžių bendrovių dėka dabar visi gali keliauti, ne vien tik tai elitas. Ir visi dabar gali keliauti oriomis sąlygomis. Na, o šios paskatos ar parama skirta pigių skrydžių bendrovėms padėjo užtikrinti tam tikrų regionų klėstėjimą ir e, taip pat e, bendrą nacionalinį produktą padidinti. Na dabar dėl to, kas buvo pasakyta dėl kai kurių skrydžių bendrovių. Paimkime Monark pavyzdį Junktinėje karalystėje. Buvo keleivių, kuriems buvo e, išmokėtos kompensacijos, čia į Algarvę buvo skrydžiai. Na ir lygiai taip pat Frontexo, su Frontexu mes bendradarbiaujame. Kalbėtoja, pirmininkė nutraukė kalbėtoja, taip dabar žodis poniai Petresku. Na, mūsų darbuotojai yra 4 Mūsų keleiviai yra tie 4 milijonai žmonių dirbančių užsienyje. Taip pat matome, kad smulkiai verslininkai ir apskaitai verslininkai keliauja tais skrydžiais, nes kartais iš šalies šiaurės į Bukareštą nuvažiuoti užtrunka 12 valandų, o lėktuvų skrydis te trunka valandą. Ir galiu Jūs patikinti, kad tokiuose miestuose kaip Klužba, Jamara, Maš e, poveikis yra didžiulis, verslas suklestėjo. Ir ko gero tas verslas nebūtų suklestėjęs, jeigu verslininkai būtų turėję e, važinėti 6 ar 12 valandų tarp miestų. Kitas dalykas - saugumas. Dėl jo nenolaidžiaujame, kaip ir kitos bendrovės. Mūsų statistika rodo, kad mes tikrai uh, E, čia nuolaidų šioje srityje nedarome. Kitas e, dalykas čia buvo minėtos valstybinės subsidijos pigių skrydžių bendrovėms. Tai praktiškai yra valstybės įsikišimas. Ko gero, reikėjo pakoreguoti rinką ir ko gero be tų viešųjų subsidijų neskraidytų tiesiog lėktuvai į kai kurios regionus ar miestus. Mano bendrovės atveju irgi taip pat galiu pasakyti, kad be tos paramos mes neskristume į tam tikrus miestus ar regionus. Mums irgi reikia uždirbti pelną, mums reikalingas tvarumas. Rinkos korekcijos yra ne rinkos dalyvių užduotis, o politikų užduotis. Taigi mes tiesiog esame priemonė jūsų rankose, mes skrisime ten, kur jūs pageidaujate ir tikrai ne dėl mūsų kalties dabar e, jūs teikiate tas subsidijas. Ne, jūs patys atlikote studijas, matėte, koks yra tų skrydžių poveikis teikiamas Ir dar pasakysiu, kad e, privalumas e, oro bendrovių yra iš karto matomas poveikis. Pavyzdžiui, geležinkelis, e, geležinkelių infrastruktūrų nutiesimas ir projektų įgyvendinimas dešimtis metų užtrunka. Na, o lėktuvais daug greičiau yra tai padaryti. Taigi paprašyčiau tiesiog nesugriauti to, ką jau esate nuveikę viso to įdirbio ir nu, dirbti su mumis kaip su partneriais. Ačiū, o dabar žodis poniai Lyviai Sperai. Dėkoju. Pirmiausia, bendras Europos dangus. klimato e, kovos stiprinimas ATM sistemų dėka. O šiuo metu matome, kad ATM paslaugos yra pernelyg brangios, kad teiktų naudos sektoriui. Buvo klausta dėl pastarųjų streikų. Aš tik priminsiu, kad streikas yra pagrindinė teisė profsąjungos, aišku, neskatina streikuoti. Streikas e, skatinimas tik tai tokiu atveju, kai visos kitos priemonės yra išnaudotos ar kai nebėra jokių galimybių dialogui. Mes nuolat gauname pranešimus e, iš asmenų, kurie yra gazdinami, kuriems sakoma yra nestreikuoti. Aišku, 2019 metais tokie gazinimai ir bausmės yra netoleruotini. Na, o pigių ir nepigių bendrovių tarpe yra tiek geriečių, tiek blogiečių. Aš tik tai pasakysiu, kad reikalinga intervencija į sektorių. Teisės aktų leidėjas turi nustatyti aplinkosaugos, saugumo ir socialinius standartus. Aš tikiuosi, kad komisija pasižymės, jog šiame parlamente yra e, remiami tokie pokyčiai. Na ir dar dėl demokratijos. Galbūt reikia naratyvą čia pakeisti. Šiandien kalbame apie jaunimo teisę keliauti, vykti į Erasmus, vykti pasimatyti su šeima, draugais. Mes turime užtikrinti ir jų teisę į įsidarbinimą. Galbūt e, reikėtų galvoti ne apie skrydžių kainų mažinimą, o apie atlyginimų kelimą. Taip sektorius irgi tvaresnių taps nuo to. Tikrai protingas pasiūlymas. Ačiū visiems kalbėjusiems. Bet kol kas dar ne, negirdėjome komisijos atstovo komisija, ar jūs dabar pagrysite tai, ką savo tyrimuose rašote? Sekt, aviacijos sektorius daugiausiai prisideda prie CO2 išmetimo, plus 21 procentas. Kaip yra su kova su klimato kaita? Ką jūs mums pasiūlytumėte? Ar jūs patikslintumėte tą valstybės pagalbos e, aspektą, nes daug kam, daug regionų, daug valstybių kyla tokie klausimai. Ir ar galite dabar atsakyti ir į darbuotojų teisų klausimų, klausimus. Na, o dabar Flor Dijas žodis iš komisijos. MUV generalinis direktoratas Prašau, žodis jums dviems, trims minutėms. Iššūkis, iššūkis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad surengėte šį įdomų klausimą. Pereinu iš karto prie iššūkių. Mes Europos komisija tikime, kad vidaus aviacijos rinka yra viena iš sėkmės istorijų ES bet mes tą palikime nuo šaly ir pereikim prie iššūkių, nes per dvi minutės visko aptarti nespėsime. Noriu atskirti iššūkius, apie kuriuos kalbėjote, ir suskirsite į dvi grupės. Vieni, kurie susijęs su vidaus rinka, kiti, kurie labiau susijęs su klimato kaita ir aplinkosaugos dalykais. Kai dėl vidaus rinkos. Žmonės, kurie klausė, šiandien paminėjo klausimus dėl valstybės pagalbos, dėl vartotojų teisių, dėl socialinių teisių ir darbo teisės. Mes komisijoje žinome, kokios iškyla problemos. Keletas kalbėjusių sakė, kad yra ne tik mažų sąnaudų karjeros daromos tose bendrovėse. Europos komisija paskelbė ataskaitą šių metų kovą Mes organizuojame aukšto lygio renginį ir bandysime identifikuoti visus šios dalykus dar kartą, pavyzdžiui, dėl laikinųjų darbuotojų, dėl savarankiškai dirbančių ir panašiai. Džiaugiamės, džiaugiuosi, galėtume pasakyti, kad Europos komisija sudarė darbo grupę ir pirmą kartą e, nacionalinės struktūros atsakingos už darbo reikalus ir aviacijos struktūros bendradarbiaus. Kartu mes tikimės, kad tas bendradarbiavimas bus vaisingas. E, savarankiškas darbas yra tas klausimas, prie kurio dirbama dabar. E, teisės aktų susijusių darbo teisės gyvenimas kitas dalykas. Mes rengiame poveikio įvertinimą ir įgyvendinimo teisės e, aspektai taip pat bus analizuojami. Norėčiau Jums priminti, kad Europos komisija jau priemi neigiamus sprendimus įvairiais klausimais, kai buvo nesilaikoma e, valstybės pagalbos taisyklių, kai buvo pažeistos kitos taisyklės. Laiko trūksta detaliai, negaliu į viską atsakyti, perinu prie aplinkos saugos reikalų. Mes Europos komisijoje žinome, kad 90 procentų transporto e, CO2 iš metalų turi būti sumažinta, jeigu norime pasiekti 2050 įsikeltus tikslus. Europos komisija deda didelės pastangas. E, kūro pažangaus pasiūlymas yra vienas iš sprendimų. Mes galėtume uh, aišku, emisijas apmokestinti ir pabandyti CO2 iš metalų sumažinti. Tai yra daug žadantis sprendimas dabar, laiko neturiu atsakyti visus klausimus, bet e, dar norėčiau atsakyti klausimą, kiek e, siekia ta tarša 0,05 procento, tai yra nedidelis skaičius, tiek biokūro naudojama yra tiksliau aviacijoje. Ir atsinaujinančių šaltinių direktyva leidžia naudoti tik tokį biuro kūrą, kurios leidžia pasiekti 60 procentų e, kūro sąnaudų sumažinimą. Ir be abejo pamatysite, kad Europos komisija dirba ir dirbs toliau prie tų visų dalykų susijusių su klimato kaita, su kova su šia kaita. Aš manau, kad kitą savaitę turėsime progų uh, nekarta pakalbėti apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir aviaciją. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Prižiūrėsime Europos komisiją labai atidžiai visais šiais klausimais, kad išsiaiškintume, kas turės būti nuspręsta ir gyvendinta rytoj 10 metų turime problemoms išspręstume, pusę darbo reikia atlikti. Ačiū visiems kalbėjusiems, ačiū, kad atidžiai klausėte ir kad kartais aštriai klausimus formulavote. Visi tie klausimai yra iš tikrųjų labai įdomus. Ačiū mūsų ekspertams, su jais pasimatysime dar kada nors, o dabar pereisime prie kito klausimo Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Dužėmio jūros šalių aviacijos sutarimo su Maroko karalystė pakeitimo siekėt atsižvelgti Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Respublikos įstojimo Europos Sąjungą. Kelios minutės, ką radėkai manote apie tai? Jis man leidžia skelbti pertrauką, sako pirmininkė, penkios minutės pertrauką. Tap chrono. Teskime darbus, gerbiami kolegos. Pereisime prie Europos bendrijos jūros valstybių narių Europos žemė jūros šalių aviacijos rimo su Maroko karalystė pakeitimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą. Švens Šulc yra mūsų pranešėja šiuo klausimu, žodis jums. Pateikite mums informacijos šią temą. Ir taip pat išklausysime šešėlinių pranešėjų pastabas. Keturios minutės jums pranešimų pristatyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano perėjami prie svarbiausių šios dienos e, darbo tvarkės punktų aviacinis sustarimas su Maroku ir kalba eina apie ES ir Maroko oro transporto strimo keitimu. Jis dar nesudarytas su Bulgarija ir Rumunija, tai turi būti ištaisyta. Dar 2004 metų gruodžio mėnesį taryba suteikė komisijai įgaliojimus dėrėti su Maroko oro transporto sutarimą. Jis e, sudarytas kartu su visai lė kitus trimus viduržėmio jūros regiono šalimis tikslas yra užtikrinti, kad abiejose pusėse galiotų tos pačios aviacijos e, eismo taisyklės, o taip pat yra nuostatų dėl e, bendrų investicijų viduržėmio jūros regione. 2006 metų e, gruodžio mėnesį buvo pasiūlytas sutarimas, jau seniai parlamentas savo laiku pritarė tam, kad būtų sudarytas šis sutarimas 7 metų gruodžio mėnesį. Na ir Bulgarija ir Rumunija kol kas dar neprisijungia prie šio sutarimo, tačiau sutinkamai su stojimo į ES sutartimis tais metais e, privalo prisijungti prie šio susitarimo. Protokolas išplėstas įtraukiant e, šias abi šalis Na ir per protokolą bus užtikrintas jų prisijungimas, viskas yra grinai techninio pobūdžio, visi e, techniniai ir kalbiniai pakeitimai atlikti tam, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų prisijungti, o turinio pobūdžio pakeitimų be abejo nebus. Kaip Europos parlamentas, tai galime tik tais pritarti sutarimams su trečiosiomis šalimis. Dar 7 metais tai padarėme ir aš manau, kad išplečiant šį sutarimą tam turime pritarti. Taigi, kaip pranešės rekomenduoti e, leisti prisijungti Rumuniją ir Bulgariją prie šio susitarimo, nes tai yra grinai techninio pabudžio dalykas. No. O dabar pereiname prie šešėlinių pranešėjų. Pone Grapinė, žodis jums. Dėkoju, ponė. Dėkoju pranešėjui. Na ir tiesiog kaip ir jūs e, minėti, dabar baigsime tai, kas buvo pasirašyta 2006 metais, kaip socialdemokratų partijos atstovė vadovasi rekomendacijomis dėl šio sutarimo. Na ir taip, kaip ir minėjote, Bulgarija ir Rumunija įsipareigojo prisijungti prie šio susitarimo. Ir e, kila klausimas, kas e, bus po to, kai prisijungsime prie šios tarimo, tai yra taškinės investicijos ir e, ūkio vystimosi galimybės po to, kai šis tarimas pradės galioti Rumunijai ir Bulgarijai. Kalbant apie techninio pobūdžio klausimus, nes turinio pobūdžio pakeitimų neturiu. Šiaip pritariu tam, ką minėjo pranešėjas. Tiesiog manau, kad turime pritarti šiam sustarimui. Dėkui, ponė Pirmininkė, gerbimi kolegos. Na, pirmiausia, noriu konstatuoti, kad, e, e, kad vertimas į anglų kalbą toks stilus, kad beveik jūs nesuprantu. Na, jeigu kažkas kalba garsiau. Taigi, arba. Uh, reikėtų, kad mes sumažintume mūsų mikrofonų garsą arba vertėjai garsiau kalbėtų. Dėkoju reikė vardu, pranešėjau už jo atliktą darbą. Mes pritarėme pranešimui, palaikome jį ir neturime jokių pastabų dėl turinio. Dėkoju. Daugiau norinčių kalbėti nėra. Atleiskite, paneruoti, norėjau dar tarti žodį. Nepastebėjau jūsų pirmą. Žaliųjų frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai, kad turime komisijai bendro pobūdžio klausimų ir pranešėjų taip pat. Ehm, dar lieka nagrinėtinų dalykų. 18 metų lapkritį teismas priėmė sprendimą dėl to, kad šis susitarimas nebūtų taikomas vakarų Saharai. 18 metų aviacijos aviacijos agentūra pasakė, kad priimtas sprendimas reiškia, kad skrydžiai vakarų Sahara yra e, už ES paslaugų sustarimo apriepties ribų. E, ar galėtų pranešėjas pasakyti, kokios teisinės pasiekmes iš to kils vakarų Saharai? koks teisės aktas bus taikomas oro saugumo srityje ir kaip bus užtikrinamos uh, vartotojų teisės ES orlaiviams ir keleiviams skrendantiems į vakarų Saharą. Ar Europos komisija panešė ES keleiviams ir e, Europos parlamentui, kokios bus to susitarimo pasiekmes, ar Europos komisija pradės dėrėtis dėl vakarų Saharos oro erdvės, atsižvelgiant į minėtą susitarimą. E, tiek Klausimai buvo pateikti raštu ir sulaukėme bendro pavudžio atsakymų iš komisarės Būk 19 metų sausio mėnesį. Ir atsakymas buvo toks, Europos komisija dabar atlieka detalę iškeltų klausimų analizę ir mes gerbiamus Europos parlamento narius informuosime taip greitai, kaip tai įmanoma. Praėjo metai ir nieko neišgirdom iš Europos komisijos norėtume pasakyti, kad mūsų atsakymas yra svarbus, nes be to atsakymo negalėsime balsuodami pritarti šiam susitarimui. Dėkui. Pirmininkė, ačiū ponė Rauet. Būtent dėl to buvo atidėta šio klausimo svarsimas ir manau, kad Europos komisija bent jau raštu mums atsakys ir greitai. Man e, rodoma ženklas, kad taip, tas atsakymas bus pateiktas, ponė Konečina. GUE frakcijos vardu. Nekalbėsite, taip? Taip, tas pats klausimas kaip žaliųjų, bet jau jis buvo išdėstytas. Europos komisija jau du kart prašoma atsakyti ir greičiau. Tada atrodo mūsų prašymas buvo suprastas. Pranešėjai kviesime apibendrinti. Prašom. Na, nebuvo labai nuodugnios diskusijos, kaip ir nesitikėjome, o dėl žaliųjų klausimų, dėl teisinių pasiekmių negaliu spontaniškai atsakyti. Nu, kalbant apie bendradarbiavimą, būtų buvę gerai, jeigu būtumėte iš anksto mane kreipiusis ir būčiau galėjęs pasirengti šiam konkrečiam klausimui ir iš anksto būčiau galėjęs duoti nuodugnių atsakymų. Man rodas, kad per pastruosius penkerius metus uh, E, taip ir dariau, kai kalba eina apie techninius klausimus, negalite tikėtis, kad diskusijų metu atsakysiu į jį. Kreipkitės iš anksto į pranešėjas, tačiau per ateinančias keletą dienų uh, duosiu jums nuodugno atsakymą dėl jūsų klausimo dėl teisinių pasiekmių. Primenu darbų tvarkaraštį. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 9 dienos. Balsuosime komitete sausio 21, o plenarinėme posėdėje vasario mėnesį kitų metų. O dabar tęsime 218 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimas es bendrasis biudžetas Europos komisija. Pone Monteiro, žodis jums. Tris minutės. Dėkoju ponė pirmininkė. 2018 metais, pasak auditorumų, buvo pateiktos e, sąskaitos, kurios yra tvarkingos. Procentas klaidų yra mažesnis ne vienas procentas. Transportas Safe ir Horizon yra perkelimui tiksliau tarp SAFE ir Horizon yra numatytas ir lygiai taip pat kaip ir įsipareigojimai mokėjimams. Ten kalbama be kita kur apie keleivių teisės. Yra tokių dalykų, kurias komisija galėtų pagerinti. Pagrindų programoje 23 procentai visų lėšų buvo išleista. Safe reikėtų, kad būtų daugiau nuoseklumo ir skaidrumo projektuose. Būtina rezultatų vertinimą e, numatyti detalesnį, kad geriau būtų galima sekti projektų gyvendinimą, vengti būtina vėlavimų ir, jei reikia, reikėtų lėšas perskirstyti. Taigi skaidrumas, nuoseklumas, sanglauda, geresnis keliaivių interesų užtikrinimas ir informavimo kampanijos. Tai yra labai svarbus dalykai, užtikrinant keliaivių teisės, kai dėl struktūrinių investicinių fondų. Daugiametė finansinė programa, lėšų įsisavinimas šios rytyje yra lėtas. Mes būtent dėl to prašome, kad būtų uh, e, įdėktas bendro langelio principas – kad būtų teikiama reikiama informacija susijusi su sąnaudomis. Būtina atidžiai stebėti socialinio ramščio principų dėgymą ir uosto planų įgyvendinimą, jie buvo įtraukti į pagrindinį tinklą. Taip pat svarbu atsižvelgti į sanglaudos kriterijus. Galiausiai svarbu spręsti bendrų įmonių klausimą, tokių kaip Cezar. Yra mokslo tyrimų taip pat projektų. Mums reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kad MUV generalinis direktoratas galėtų tinkamai atlikti savo pareigas. Na ir galiausiai E, labai svarbu biudžeto eilutės sukūrimas kitoje finansinėje programoje, kuris, kuri būtų skirta tvariam turizmui plėtoti. Dėkoju kolegoms už jų pasisakymus ir indėlį. Ačiū. Ačiū, ponė Monteiro, sako pirmininkė. Aš sakiau, kad mes kovojame už tą eilutę tvariam turizmui reikėtų, kad būtų kovojama toliau, kad ir kokios frakcijos žmogus būtumėt, reikėtų visiems vieningai kovoti, kad būtų tokia eilutė, nes tai būtų pirmą kartą. Pone Grapinį, žodis jums. Mulțumesc. <clears throat> În calitate de raportor uh, alternativ al grupului social-democrat. Dėkoju. Kaip uh, nuomonės autorė ir socialdemokratė dėl šio biudžeto vykdymo patvirtinimo noriu pastebėti štai ką. Mums pavyko parengti gerą pranešimą ir norėčiau padėkoti ponui Montero pranešėjui. 2018 metais pavyko pasiekti, kad būtų daromi pakeitimai daugiametėje finansinėje programoje. Na ir e, dabar minima apie 460 tūkstančių eurų. Pirmiausia, kalba eina apie bendro intereso projektų transporto srityje gyvenimą ir parmą jiems. Aš manau, kad ypatingai svarbu pasirūpinti, kad europinės lėšos būtų panaudomas veiksmingai, ypač kai kalba eina apie piliečių keliaivių teisės. Na, o taip pat svarbu taikyti priemonės susijusius informavimo kampanijomis tam, kad nacionalinės kompetingos institucijos gautų papildomų priemonių, kurios leistų užtikrinti keleivių teisų apsaugą. Svarbu, kad visose valstybėse narėse keleivių teisės būtų derinamos tarpusavyje. Na, o busimaime biudžete reikėtų atskiros eilutės skirtos turizmui, tam, kad galėtume teikti paramą šiam sektoriui. Tur turizmas yra tarp valstybinis sektorius, leidžia susijęti centrinius ir tokius regionus ir svarbu teikti pakeitimus tam, kad galėtume parengti gerą tekstą, dėl kurio ir bus balsuojama. Ačiū, pana Grapinė, per žodis, poniai Naktigal. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau uh, padėkoti. Uh, komisijos atstovė, aš dabar pono Bauso vardu pasisakysiu, Kelet, keletą dalykų norėčiau atkreipti dėmesį. Pirmiausia, paslaugos transporto e, srityje, bei taip pat ilgalaikės išlaidos labai svarbios čia yra. Reikia čia ieškoti pridėtinės europinės vertės, ypač ten T tinklo įgyvendinimu. SEFA priemonė labai svarbi yra užtikrinant bendrą Europinę transporto erdvę. Kitas dalykas dėl finansinių instrumentų skaičiaus, kuris smarkiai padidėjo. Taigi dabar yra naujų mišraus finansavimo galimybių transporto srityje, bet kartu yra sukūriamas toks labai sudėtingas sustarimų tinklas, uh, biudžete. Na ir dar tie biudžetai, tik, tiksliau, priemonės, jų skaičius biudžete gali e, sumažinti atskaitomumą ir skaidrumą. Todėl mes norėtume kreiptis į komisiją ir paprašyti reformuoti sąjungos biudžeto sistemą finansavimo susitarimai uh, neturėtų būti sudėtingesni negu kad e, būtina tai yra. Taigi kompleksinis įgyvendinimas, labiau kompleksinis įgyvendinimas fondų čia būtinas, todėl komisijos norėtume paprašyti kartu su valstybėmis narėmis e, paskelbti metinę apžvalgą visų e, transporto projektų, kurie yra finansuojami iš regionės plėtros fondo. Dėkoju. Ačiū, ponė Martegal. Dabar žodis ponui Kof. Daniel Floyd, šešėlinio pranešėjo vardu kalbu, mes e, pritarėme nuomonės projektui, taip pat ir analizai. Na, o dabar dėl devinto, tik tai punkto, norėčiau pasakyti, kad e, mano frakcija nepritartų sukarinimui Connecting Europe Facility kaip kad e, ponios Mantuero Guars nuomonė yra nurodyta. Na ir dar dėl 11 punkto, dėl agentūrų ir įmonių. Labai gerai, kad e, ponia Grapinė čia kalba apie um, lyčių lygybę ESA. Ir labai svarbu čia yra taip pat išvengti interesų konflikto biudžeto patvirtinimo nuomonės galėtų labiau atspindėti pažangą, tiksliau jos trūkumą. Ir taip pat reikia kalbėti apie perimą prie modalinio transporto. Jis e, nėra, tai ne, ne, nesvyksta taip sparčiai, kaip tikėtumėmės, o emisijos didėja. Dėkoju ponui Kuf. Dabar noriu pasisveikinti su lankytojais. Salės gale yra čia lankytojų, sveiki atvykę. Iš kur jūs? Sveiki atvykę į didįjį Europos parlamento transporto ir turizmo komitetą. Toliau. Ponas Donsbaskis. Ne, ne tokia jūsų pavardė. Kokia jūsų pavardė? Pasakykit, kaip jūs ištarti. Džambavski. Dėkoju, pirmininkė. EKR vardu. Pasakysiu, kad mes džiaugiamės Europos infrastruktūros tinklų priemonės programos pokyčiais. Mes džiaugiamės, kad yra čia 50 milijonų eurų. Kartu pritarėme pranešėjai dėl to, kad tik 23 procentai iš pradžių numatytų lėšų buvo panaudotos, dėl to gali vėluoti mokėjimai ir sudėtinga bus biudžetą perskirstyti. Kitas svarbus klausimas susijęs su keleivių teisėmis. Mes, aišku, už geresnį reglamentavimą keleivių teisų srityje O be to, keleivių informatumas apie savo teisės yra gana žemas. Mes e, už tai, kad būtų investiciniais priemonės panaudotos e, Nepaisant to, vis dėlto investicijos į didelius infrastruktūros projektus yra pernelyg mažos. Kaip šešėlinis pranešėjas, norėčiau tik tai pasakyti, kad mes remiame Europos komisijos biudžeto patvirtinimo projektą. Dėkoju, ponė Džambavski. Išmoksiu, išmoksiu kada nors. Pone pirmininkė. Mano vardas yra Angelas. Angel. Angelų mane vadinkite. Na ne, mes nepakankamai gerai susipažinę, kad aš jūs vardu vadinčiau. Galbūt čia be jokių familiarumų šiame komitete. Pone Ferreira, žodis jums. Obrigado, Presidente. Ehm, e, e Ačiū pirmininkė. Kolegė Kler Daly, šešėlinė pranešėja mūsų frakcijos vardu. Ji dėja negali šiuo metu dalyvauti posėdėje, todėl aš jums perskaitysiu angliškai, ką ji čia nurodė. Mes norėtume padėkoti už 2018 metų dokumentą GUE NGL, už kokybinę, labiau kokybišką analizę, siekiant suprasti, kaip finansinės ataskaitos yra panaudojamos. Labai svarbu yra, kad netrūktų personalo, ypač saugumo ir saugos klausimo agentūrose. Čia Patrick Key, pavyzdžiui, Europos aviacijos saugumo agentūros ESOS vadovas yra pasakęs, kad jo agentūroje nėra pakankamai darbuotojų, kad išnagrinėtų visus program, visas esamas programas rinkoje. Na, o dėl 2019 metų incidento ir avarijos reikia įvertinti visus turimus dokumentus. Saugumas, aišku, mūsų komiteto yra didžiausias tikslas. Jeigu mes norime įtakingos ir nepriklausomos aviacijos saugumo agentūros, tam reikia užtikrinti tinkamus išteklius. Be šio aspekto GUE NGL pritarė pranešėjos e, pasiūlymui dėl biudžeto įvykdymo įgyvendinimui 2019 metams. Dėkoju. Dėkoju, ponia Ferreira. Na, o dabar Europos komisijos norėčiau paklausti, e, ką jie apie tai mano, Ignacio Didijos. Ponios Montero pranešimo klausimų. Jūs nenorite pasisakyti. Na, matot, pasižymėkite, prinkite domin, kad komisija nenori pasisakyti. Vienu klausimu mažiau prieš metų pabaigą. Pranešėja? Tai vis dėlto norite pasisakyti? Aš tik tai norėjau paklausti, apie kokį pranešimą čia kalbate, nes e, čia ir apie ponę Monterą, ir apie agentūras kalbėjote. Taip, ponios Montero pranešimas dėl bendrojo biudžeto. Europos komisija, kiek suprantu, jums tai aktualu. Jeigu ne, tai nesuteiksiu žodžio. Taigi, galite pasisakyti. Dėkoju. Dėkoju MUF generalinio direktorato vardu. Norėčiau pasidalinti keletą pastabų dėl šio pirmo pranešimo. Mm. Vienas iš komentarų mm, lietė keliaivių teisės ir e, jų apsaugą. Taigi, beje, komisija sutinkamai su auditų rūmų rekomendacijomis inicijuotas tyrimas, kurio tikslas yra įvertinti tris reglamentus, reglamentuojančius šią sritį bazint Kaučių, Vatebon ir e, tai yra vandens, oro ir uh, autobusų keliaivių teisės. Tyrimas dar neužbaigtas, tačiau į šį tyrimą ketinama įtraukti ir gerosios praktikos šiame sektoriuje vertinimą, tai yra kaip tinkamai užtikrinamas keliaivių teisų apsauga. E, konkrečiai ketiname įvertinti samoningumo informavimo darbo šioje srityje. Na ir komisija sutinka, kad reikia tęsti pastangas, skaitant samoningumo didinimo pastangos turėtų būti tęsiamas, informavimo kampanijos e, turi būti vykdomas tam, kad būtų užtikrinta veiksminga piliečių teisų, konkrečiai keliaivių teisų apsauga. Dar šiek tiek E, konkrečiai sureaguosiu į pastabas, e, komentarus. Tai yra vieno langelio principas e, ir galimybė finansuoti šią priemonę komisiją. Stengiasi užtikrinti finansavimą, sukurti atitinkamą portalo sukūrimą, jis būtų daugia kalbis, čia ne vien tik MUV generalinis direktoratas, bet ir kitos komisijos tarnybos prisideda. Uh, Ir šio portalo dėka e, paraiškų teisėjai gautų visą informaciją apie finansuojamas programas iki 21 metų, taigi prireiks nemenkų pastabų mm, siekiant įdėkti šią informacinių technologijų priemonę, bet darbas kaip tik vyksta net ir šiandieną. Ir tikimės, kad nuo 21 metų ši priemonė jau veiks ir bus finansuojama pagal daugiametę finansinę programą. Na ir galiausiai žodis pranešiai poniai Monteiro. Prašau. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie pasisakė diskusijų metu. Aišku, lauksiu ir pastabų raštu ir bandysiu taip pat atsakyti raštu tam, kad e, būtų užtikrintas pilnumas. E, Dėkoju. Pereikime prie ponios Grapinį rengiamą pranešimą dėl 2018 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo bendrų įmonių transporto sektorėje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, rengiu pranešimą dėl e, agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Na, o šiaip bendrai tariant, e, galiu pasakyti, kad 18 metais agentūrų darbas buvo teigiamas, pavyko susidoroti su pagrindiniais iššūkis ir beje būta mažai interesų konfliktų ir agentūra sureagavo uh, į agentūros reagavo į auditorumų rekomendacijas EMSA. Sutinkamai su rizikos valdymo politika pavyko sumažinti riziką geležinkelio agentūros e, veiklos rytyje ir nebūtų rizikos, dėl kurios būtų reikėję panaudoti rezervą ir rimti kreditus. Na, ties Mm, toliau EASA. Taip pat mm, buvo užtikrintas ta nepriklausoma apskaita, mm, administravimas vyko veiksmingai, na ir vadovybė veikia sutinkamai su jos pareigomis ir užduotimis. Na ir agentūros veikloje buvo siekiama užtikrinti lyčių lygybę, įtraukti labiau moteris į trankos procedūras, o taip pat e, numatyti lankščią motinystės apsaugos tvarką, todėl buvo sukurta atskira darbo grupė, kuri rūpinsis lyčių lygybės klausimais. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į e, tai, jog mm, išsiplėtė agentūros veiklos rytis, ypatingas dėmesys skiriamas interesų konfliktams ir agentūra yra puikiai pasirengusi būsimoms naujoms e, užduotims, ypač toms, kurios atsidė, prasidės e, sudėrėjus ketvirtai geležinkelio dokumentų rinkinį. Agentūra parengė gairių dokumentą dėl to, kaip įgyvendinti gerąją praktiką Cezar. E, Na ir e, paminėsiu programas e, Horizontas 2020, e, Europos kosmoso programa atitinkama susėjimų programos. Na ir viskas buvo tinkamai įgyvendinama. Taip pat buvo suformuoluoti pasiūlymai stebėsinos tarnyboms. Taip pat buvo renktas tyrimas dėl būsimos būsimos e, kosmoso naudojimo sistemos ir labai svarbu atlikti tinkamą diferencijamą Rail agentūroje 18 metai e, padaryta esminė pažanga įgyvendinant tikslus, e, įgyvendinant tos atitinkamos programos ir buvo tinkamai panaudoti finansiniai ištekliai na, būta precedentų, bet jie laimė nesikartojo, taigi e, agentūra normaliai vykdė savo veiklą, daugiau sukčiam atveju nebūta. Taigi nuo 17 iki 19 metų nebūta reikalo kažkaip reaguoti. Ir nei vienas dosie nebuvo perdotas Olafui. Klinska 2. Na, buvo numatytas restruktūrizavimas, na ir turint galvoje a, naujas finansavimo struktūras iš Europos biudžeto sutinkamai su 18 metų 2026 e, reglamentu numatyta pakeisti ir finansavimo metodus, yra suformuoluotos rekomendacijos dėl konsoliduoto rizikos stebėjimo mechanizmą, kurį dar reikės sukurti. 18 metais e, būta trijų potencialių e, sukčiamo atveju, jie perduoti Olafui, taigi įmonė dabar turės taikyti atitinkamas priemonės, tam, kad ateityje būtų užkirstas kelias tokiu atveju kartojimuose. Taigi, apibendrinant galiu pasakyti, kad e, tikimės e, jūsų pakeitimo dėka, kurios galima teikti iki gruodžio 12 dienos, gausime gerą. Dėkuoju. Prašom. Žodis jums, gerbiama kolegė ponė Taler. Dėkuoju. Gerbiami kolegos. EPP frakcija mano, kad transporto agentūros ir bendros įmonės veikia gerai, tačiau didžiausias iššūkis bus užtikrinti reikiamus išteklius darbuotojų kad, e, ir finansavimo atitinkamą lygmenį. Būtina, kad šios struktūros galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, o tam reikės ir žmonių, ir finansavimų. ESA po bendrojo reglamento peržiūros dabar turi daugiau užduočių, kurias turi atlikti, bet žmonių skaičius nepasikeitė tiek pat kaip anksčiau. Projektai dėl to turi būti atidedami, dėl to, kad trūksta darbuotojų, kai, yra, kai kurių peržiūra yra atidedama. Noriu nu, kreipti dėmesį į tai. Antra. EMSA, kaip jau girdėjom šį rytą, e, girdėjome, kad e, EMSA e, po atžvilgių buvo paskelbta teismo nutartis ir kita vertus yra, agentūroje yra nemažai iššūkių. Sunku kurti bendrą Europos geležinkelių erdvę daug finansinių iššūkių yra ir vienas e, iš svarbiausių geležinkelių projektų stokoja išteklių. Tai nėra labai gerai, tai mes siūlysim pakeitimus. Kaip ir visi Europos parlamente, mes manome, kad e, platesnis geležinkelių naudojimas gali padėti pasiekti mūsų tikslų E, būti konkurencingesniems, sėkmingiau dirbantiems. E, auditorumų vertinimas turi būti tas, kuri prieina, turi būti, e, ta nutartis turi būti vertinama labai rimtai. Turime žiūrėti, kad būtų tinkamai tvarkomas geležinkelių sektorius. Mes taip pat teiksime pakeitimų šią temą. Kai dėl augimo galimybių aviacijos sektoriuje ir naujų iššūkių, kurie yra susiję su dronų inkorporavimu, Cezar svarba e, gali dar labiau išaukti, visi dėl to sutarėme. Ypač jeigu pavyks įgyvendinti tą priemonių krepšelį, kuris buvo numatytas. Na ir dėl švaraus dangaus projekto, dėl bendros įmonės tos. Technologinė evoliucija yra vienas iš svarbiausių dalykų, tai yra kelias, kuriuo reikia eiti. E, manome, kad šiai įmoniai taip pat reikia tinkamo finansavimo. Aišku, dėl galimo sukčiavimo atveju vyksta tyrimas ir mes visi kaip tik laukiame daugiau žinių tą temą. Ir apibendrindama norėčiau padėkoti ponė Grapinė, mūsų pranešėjai. Pirmininkė, ačiū ponė Taur. Ponė Etien, žodis jums. Madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, ponė Grapinė, už parengtas nuomonės. Visos jos yra e, geros, puikiai parengtos. Ten e, kalbama apie bendras įmonės, apie agentūrų veiklą. Puiku, kad pastebėti buvo pagerinimai. Tai trumpas pavyzdys būtų susijęs su Europos geležinkelių įmonė. Ten apgailę savimą dėl to, kad 37 netitikimo atvejai buvo užregistruoti 18 metais. 18 jų susijęs su finansiniu poveikiu reikėtų, kad valdysenos reikalai gerėtų, kad konkursų procedūros būtų sklandesnės ir geresnės. Aš taip pat e, teiksiu pats pakeitimus. Pavyzdžiui, noriu ESA panaudoti, e, paremti iniciatyvą. Dėl Cezar taip pat teiksiu pakeitimą, kad būtų bendri bendromieji projektai vykdomi ir e-navigacijos paslaugos, kad būtų teikiamos. Mes norime tikėti, kad mokesčių mokėtojų pinigai bus panaudoti ten, kur turi būti panaudoti, o ne neaiškiems projektams finansuoti. Ir manau, kad turime e, nepamiršti tinkamai vertinti CZR vaidmenį ateityje. E, bendros įmonės agentūros vaidino svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, turime tokia agentūra, kuri atlieka sertifikavimo darbą prieš geležinkelio e, įvairioms struktūroms, įrangai didmenims patekant e, į rinką. E, Etmes taip pat kita svarbi agentūra ir manau, kad visos jos svarbios. Ačiū už parengtą puikų pranešimą. Merci beaucoup. Pirmininkė, ačiū. Pone Kof, ar norėtumėte pasisakyti? Uh, no, thank you. I... Ačiū. Ne, man atrodo, aš jau e, įvadinėje savo kalboje paminėjau tai, ką noriu paminėti. Pone Džambatski. Pasistengiau, beveik gerai išdariau jūsų pavardę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Agentūros veikiančios transporto srityje ir bendros įmonės turi būti tos, kur laikomasi gerų finansinių taisyklių. To buvo laikomasi, mes remiame biudžeto vykdymo patvirtinimą. Mes remiame tų agentūrų darbą. Daugelį agentūrų dar tebelieka ką gerinti. Pavyzdžiui, e, jūrų saugos agentūroje yra tokių pagernimo sričių. Gaila, kad vėluoja dronų operacijos. sienų saugos rytyje. Visa tai e, kainavo 6 milijonus eurų. Turime nepamiršti, kad didelė nelegalius migracijos dalis vyksta jūra. Būtent dėl to ši agentūra turi tiek daug darbo. Mes neturėtume uh, daryti vienų, kažkokių dalykų saugumo sąskaitą. Man regisi, agentūros veikla labai svarbi. Valionsien miesteis ir sukūrusi šią agentūrą. E, Europos parlamentas turėtų iškelt klausimą, ar mums reikia dviejų būstinių. Tai yra, tai būtų pavyzdys taupant prieimus reikiamus sprendimus. Geležinkelių agentūra. Taip pat svarbus dalykas. 70 straipsnis čia vaidina svarbu vaidmenį. Ten kalbama apie e, sąnaudų pasiskirstimą tarp dalyvaujančių šalių. Dėkuoju uždėmesi. Pirmininkė, dėkoju. Ar guoja vardu, kas nors norėtų pasakyti? Ne. Tada ponas Ignacijo Dindijos pasisakys. Jūs išdėstėte mūsų Europos komisijos poziciją. Prašom. Yes, thank you, chair. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti komiteto e, rekomendaciją e, patvirtinti biudžeto vykdymo procedūrą dėl agentūrų ir taip pat, kad čia kalbama apie pažangą šių europinių institucijų. Šiek tiek kai ką patikslinsiu, pakomentuosiu dėl neatitikimų era srityje. Tai yra daugiau tendencija, nes praeitais metais tas netitikimų skaičius buvo mažesnis, bet išimčių buvo daugiau. Tai sakyčiau, teigiama vis dėlto tendencija ir į tai reikėtų atsižvelgti irgi. 2018 metams e, išimčių registre nėra, vien tik tai netitikimai. Dabar dėl EMSOS ir įgyvendinimo problemų e, be piločių orlaivių pakrantėse operacijų metu. Taip, tikrai biudžeto vykdymas, vykdymas buvo problematiškas. Galiu tik tai patvirtinti, kad šiais metais biudžeto įvykdymas šioje srityje buvo patobulintas. E, buvo susitarimų su ESA, valdančiomis institucijomis, e, su Frontexu dėl finansavimo veiklos. Na, o biudžeto įgyvendinimas taip pat vykdymas buvo padidintas. Taigi, tai čia irgi reikia pažymėti. Dėkoju. Dėkoju. Dabar labai trumpai pusiai minutės žodis poniai Grapini, pusę minutės. 30 sekundė. Vreau să mulțumesc. Taigi labai trumpai dėkoju šešėliniams pranešėjams. Dėkoju šešėliniams pranešėjams iš visų frakcijų. Esu įsitikinusi, jog bus pateikta gerų pakeitimų Nu, o tikslas yra pagerinti šioje srityje veikiančių agentūrų darbą. Dėkoju už visų, jūsų visų indėlį ir nebejoju, kad pavyks parengti gerą pranešimą. Dėkoju. Dėkoju, ponia Grapinė. Priminsiu tik tai, kad ponios Montero ir ponios Grapinė e, projektams, e, dokumentų projektams pakeitimo terminas yra gruodžio 12 diena, na, o balsuosime Toliau tiksliau apnagrinėsime šį klausimą sausio 20, o plenarnėme posėdėje balsavimas kovo mėnesį numatytas. O dabar paprašysiu visų neturinčių būti salėje ją palikti, nes dabar bus uždaras šešių minučių posėdis. Europos komisijos paprašysiu dabar trumpam išeiti. Ne, aš čia tokius ženklus rodau, čia jūs pats. Paprašysiu visų išeiti iš salės ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjui dėl elektroninių mokymų prekių pervežimo srityje. Komisija kol kas niekaip neišeina iš salės, nori sužinoti, ką mes čia kalbame, siūlau palaukti pranešėjui.